meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir. Gerbiami ponės ir ponai, manau, pradėsime. Jau susirinko pakankamas narių skaičius, kvorumą turime, galėsime priimti sprendimus. Taigi, vėluodami 10 minučių turėtume pradėti mūsų posėdį. Pirmiausiai patvirtinkime darbo tvarkę, ar kas nors turėtų pageidavimų dėl darbo tvarkės. Kolega. Kaip suprantu, pirmininkė, mūsų darbo atvarkėje numatytas rytojaus balsavimas. Norėčiau, kad būtų įtrauktas papildomas klausimas, tai yra diskusija. Eben steht, habe ich mir vom Sekretariat sagen lassen, rein technisch. Techninių kliūčių šiam pasiūlymui nėra. Kaip sako sekretariatas man, šiandien po pietų, po e, diskusijos su e, vengrų ministru galėsime šį klausimą įtraukti ir surenkti diskusiją. Ačiū pirmito pranešimui. Turime tik tai vieną papildomą pranešimą susijusi su e, darbo tvarkės svarstomų punktų eiliškumu. Šeštasis punktas turės būti nukeltas į rytojus posėdį teisės tarnybos prašymų, nes tik rytoj teisės tarnybos atstovas galės atvykti į posėdį ir tik rytoj galės mums suteikti informacijos susijusios su išvadomis dėl patentų ir mes tikimės, kad e, teisės tarnyba šiandien dienos bėgyje sugebės savo poziciją parengti, rytoj pristatys ją ir galėsime surenkti politinę diskusiją šiuo klausimu. Daugiau neturiu pirmininko pranešimų. Dabar pradėkime svarstyti septintąjį darbo tvarkės punktą - kultūros ir kūrybos sektorių potencialų išlaisvimą žodis poniai Vikstrium. Ačiū pirmininkė. Tai yra, mes reaguojame į kultūros komiteto savo iniciatyvą rengiame pranešimą. Kultūros rytis yra nepaprastai plati, o savo nuomonės projekte aš bandžiau apsiriboti keliais klausimais, kurie priskirtini mūsų komiteto kompetencijai. Taigi, nusprendžiau sutelkti dėmesį į autorių teisės ir prekių ženklų apsaugą. Bandžiau remtis ponios galau pranešimu ir uh, autorių teisų darbo grupės darbu. Autorių teisų darbo grupės nariai, nebejoju, atpažins e, formuluotės dėl teritorijos apibrėžimo bei taip pat darbo grupės parengtas išvadas svarstant dokumentą dėl teritorijos apibrėžimo. Ir atsižvelgiant į tai, kad darbo grupėje buvo pasiektas bendras sutarimas šiais klausimais, tikiuosi, kad niekas neprieštaraus mano pasiūlymams išdėstytiems toje nuomonėje. Laikausi iš esmės nuomonės, kad mums reikia e, plačios autorių teisų apsaugos ir, ir šiame skaitmeninėme amžiuje. Tačiau autorių teisų turėtojams bei vartotojams turėtumėme pasiūlyti galimybės teisės aktuose e, visapusiškai išnaudoti interneto teikiamus privalumus bei vidaus rinkos galimybės. Kolegos taip pat pastebės, kad aš įtraukiu keletą pastraipų apie prekių ženklų apsaugą, nes tai e, yra labai svarbu kultūros ir kūrybos pramoniai Europoje. Paprastai ši tema susilaukia didžiulio susidomėjimo. Turiuomenį kolegas ir kolegas dirbančius kitose komitetuose. Ir savo pasisakymą apsiribosiu šiais pastebėjimais ir laukiu jūsų pastabų. Tikiuosi dirbti su jumis ateinančiomis savaitėmis. Siekiant bendro sutarimo mūsų komitete, kaip ir darbo grupėje, ir paskui galutinį tekstą teiksime kultūros komitetui. Laukdama jūsų pakeitimų noriu pasakyti štai ką. Tikiuosi, kad padarysime viską ir stengsime apsiriboti mūsų komitetui priskiriamomis kompetencijomis, tai yra autorių teisėmis ir prekių ženklų apsauga. Hmm. Labai ačiū, ar kas nors norėtų pasisakyti, kolega Mesir. Nu, ačiū pirmininkė. norėčiau pasiremti ITRE komiteto darbu šiuo klausimu ir galbūt tiesiog e, pasiremti ponios Vikstrom ką tik išsakytomis pastabomis. Tikriausiai ši nuomonė yra labai subalansuota ir nusipelno mūsų paramos. Bet visų pirma, norėčiau pasakyti, kad kultūros pramonė yra ypač svarbi mūsų e, šalių ekonomikai. Ir kad šis regionas toliau plėtotųsi, turime užtikrinti e, tinkamas sąlygas kūrėjams, menininkams ir skatinti tos pramonės vystimasi. Ir taip padėti ekonomikai, mūsų ekonomikai atsigauti, išeiti iš krizės. Kaip galėtumėme pa, pa, paremti tą kūrybos pramonę? Reikėtų užtikrinti realias galimybės menininkams ES judėti uh, reikėtų sumažinti administracinę naštą, taip pat pripažinti profesinės kvalifikacijas, užtikrinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Taip pat turėtumėme palaikyti savarankiškai dirbančius, kūrančius menininkus, sakatinti kultūrinius mainus bei taip pat ir mokslinius mainus. Norėčiau pasiūlyti keletą dalykų e, šiai nuomoniai. Atsirandant naujos, naujoms technologijoms, susidurėme su įvairiais naujais iššūkiais kultūros ir kūrybos pramonėje. Kad šis rytis gerai funkcionuotų vidaus rinkoje, mums reikia vieningos, vieningo teisinio pagrindo. Ir aš pritariu nuom, nuomoniai, kad autorių teisės reikia užtikrinti ir e, virtualioje erdvėje ir kitur. Ir ES turi vaidinti aktyvų vaidmenį užtikrinant tų teisų apsaugą, kad mes užsitikrintumėme tinkamą poziciją pasaulinėse rinkose. Taip pat reikėtų nepamiršti ir mažų bei vidutinių įmonių. E, internetu gyvuojanti pramonė ir jos siūlomos paslaugos turėtų, būti, turėtų tapti patrauklesnėmis vartotojams. E, kolektyvinių autorių teisių e, kolektyvinėmis autorių teisėmis besirūpinančios asociacijos taip pat neturėtų būti pamirštos, reikėtų sudaryti sąlygas joms e, geriau dirbti. Manau, kad autorių teisės ir intelektinės nusavybės teisės yra labai svarbios ir todėl reikėtų ieškoti pusiausvėros tarp vartotojų teisų bei menininkų pozicijos. Ir aš teiksiu savo pakeitimus šiam dokumentui. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Gallo, bitte. Kollege Gallo. Kuschel, Raul. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais... Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Ceciliją padėkoti už aktiktą darbą. Nuomonė yra labai daug įdomių pasiūlymų. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad dėl tų temų parlamente bus ateityje dar daug aistringų diskusijų. Nenoriu grįžti prie kultūrinės e, ir kūrybinės srities svarbos. Tik tai paminėsiu du pavyzdžius, kurie E, yra labai svarbus. Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, e, kūrybiškumo ir inovacijų dvasia ekonomikos informatikos e, sektorija labai svarbi. Ar kalbėsime apie žmonės dirbančius kažkur pas save savarankiškai ar dirbtuvėse. Ir ta kūrybinė dvasia yra viena iš pagrindinių, kuri yra, mm, kuria yra vadovaujamasi. Europoje galbūt mes turime kitas tradicijas, dirbame ne dirbtuvėse, o daug kūrybinių minčių yra išreiškiama kavinėse. Ir noriu pasakyti, kad mes turime sukurti sąlygas, kad už užtikrinti deramas sąlygas e, rašytojams reikštis e, kinematografijos e, atstovams ir kitų kūrybinės pramonės sričių atstovams. Kūrybinė, kultūrinė sritis turi nenusileisti kitiems ekonomikos sektoriams Kartais į šią sritį žiūrima šiek tiek su nepasitikėjimu, bet mes turime galvoti, kad šis sritis gali padėti kitiems sektoriams vystytis. E, aš norėčiau dar vieną pastebėjimą pasakyti dėl Cecilijos nuomonės, dėl B konstatuojamosios dalies Man atrodo, kad iš tikrųjų nebūtina labai iš esmės keisti teisinės e, bazės dėl intelektinės nusavybės teisių. Manau, kad dabartinė egzistuojanti sistema yra pakankamai plati, ji gali prisitaikyti prie technologinių pokyčių, kurie dabar vyksta ir kurių galima tikėtis ateityje. Bet e, reikia galvoti apie dvi kryptis mastant apie šią sritį, e, kaip geriau apsaugoti kūrybos atstovų teisės, kaip pasiūlyti kuo geresnę e, teisinę aplinką, užtikrinti taisyklių gyvendinimą. Dar noriu pasakyti, kad e, yra problemų lingvistiniu tekste, bent jau prancūziškame, ir aš norėčiau pakoreguoti tekstą. Kalbama apie visuomenės paramą. Manau, kad mes turėtume labiau akcentuoti būtinybę pedagoginio aspekto, kad e, įtrauktume kuo jaunesnius žmonės kad e, kreiptume dėmesį į mokyklas, renktume informuotumo kampanijas, e, kurios būtų skirtos ne tik jauniems žmonėms, bet ir visai visuomeniai. Reikia e, aiškinti apie intelektinės autorių teisės nusavybės, tam, kad būtų galima užtikrinti jų apsaugą. Cecilija kalba apie visuomenės parmą, bet galbūt dėl to blogo vertimo į prancūzų kalbą ne viskas yra aišku. Dar noriu pakalbėti apie teritorinį aspektą. Ne visuomet jisai gerai suvokiamas. Kaip sukurti tikrą vidaus skaitmeninę rinką? Tai yra dalykas, kuris turi rūpėti mums visiems, kaip leisti ES e, piliečiams e, atsisiųsti teisėtai filmus, muziką, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena. Dabar matome, kad daug kliūčių atsiranda dėl teritoriškumo, teritorinio principo. Ir manau, kad Cecilija taip pat turėtų į savo nuomonę įtraukti šį teritorinį aspektą. Mes su kolegomis jau esame apie šį dalyką kalbėję ir darbo grupėje e, autorių teisių ketiname svarstyti jį. Ir manau aš pati, kad teritorinis aspektas nėra visų problemų šaltinis. Manau, kad autorių teisų teritorinis pobūdis pirmiausia yra susijęs su lingvistinė ir kultūrinė realybė. Ir nemanau, kad e, tai galėsime iškart pakeisti, tai nėra mūsų kompetencijos dalykas. Ir ką reiškia galiausiai tas teritoriškumo principas? Tai yra principas, kuris leidžia apspręsti teisę, kuri yra taikoma e, tam tikro apsaugoto turinio vartojimui. Aš manau, kad yra tam tikro neiškumo šioje srityje, nes e, kai kas galvoja, kad teisės taikymas turi apsiriboti tam tikrą nacionalinę teritoriją. Tačiau nėra nei praktinių, nei teisinių reikalavimų, kurie e, teiktų, kad e, reikia apsiriboti tą nacionalinę teisę naudojantis meno kūriniais. E, mes kalbame apie kultūrinę įvairovę, e, autorių teisės muzikos srityje. Ir Europos parlamentas yra pasisakęs šiuo klausimu 2009 metais. Teritoriškumo klausimu yra pasisakęs Teisingumo teismas ir e, buvo prieita prie išvados, kad ES turi vadovautis tarptautinėmis taisyklėmis ir taikyti atitinkamą teisę nesutartiniams įsipareigojimams. E, toks teisės tais, taikymas leistų e, sumokėti atitink, sumokėti menininkams ir išsaugoti kultūrinę įvairovę. Turime, pavyzdžiui, galvoti, kaip Graikijos, Austrijos, Slovakijos menininkai e, gali platinti savo muziką ir už tai gauti atlygį. E, manau, kad Cecilija Vikštram į tai atsižvelgs. Ir dar baigdama pasakysiu, kad teritorinis principas yra svarbus. Manau, kad e, diskusija lieka atvira, dar visko nenusprendėme dėl jo. Reikėtų pagalvoti apie šį principą ir aš esu pasirengusi tęsti diskusiją šiuo klausimu. Dėkui Jums uždėmesi. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Engström. Ačiū. Dabar kolega. Aš e, pritariu šią nuomonę pasirinktai krypčiai ir ypatingai tam, kad e, ją rengiant buvo remiamas jau ankstesniais mūsų darbais e, kultūros pramonės susiduria su dideliais sunkumais susijusiais su teriš, tero, teritoriškumu. Aš teiksiu atitinkamas pataisas ir manau, kad komisija pateiks atitinkamo komunikato e, pasiūlymą, tačiau jis bus susijęs tik tai su spauda, o mums reikia atitinkamo e, komisijos pasiūlymo taip pat ir dėl e, garso ir vaizdo medžiagos. Prieš daugiau nei metus jūrių komitete vyko atitinkamas seminaras, kurio tema buvo e, sudarytis galimybės akliesiems e, skaityti knygas ir mes turėtume priminti komisijai, kad laukiame pažangos šioje srityje ir komisija turėtų siekti atitinkamo tarptautinio susitarimo, e, kurio pageidauja neregių organizacijos tarptautiniu lygmeniu. Grįžtant prie kultūros sektoriaus, daug kalbama apie tos gamintojų, gamintojų ir vartotojų sąveiką. Kadangi šiuo metu dėl interneto kitų galimybių daug, daug desnis skaičių žmonių e, tampa aktyviais kūrėjais. Ir galbūt komitetas turėtų e, taip pat ir apie šios aspektus pagalvoti ir pateikti tinkamus pasiūlymus, tačiau bendrai tariant, man patinka nuomonėje pasirinkta kryptis ir e, aš laukiu tolesnės proceso eigos. Pirmininkas, ačiū. Tiek buvo pasisakymų dabar kolegė Vikstrom. Mm. Aha. Ačiū, pirmininkė. Dabar jau kalbėsiu švediškai. Dėkoju už išsakytas pastabas, pasiūlymus. Teko man labai įdomi e, užduotis renkti šį nuomonės projektą. E, aš e, pristačiau ją anglų kalbą tam, kad E, būtų lengviau atsekti tai, ką mes jau darbo grupėje aptarėme, ypatingai aspektus susijusius su autorių teisėmis. Taigi norėčiau padėkoti kolegoms už jų e, pasiūlymus, mintis ir jau šanksų džiaugiuosi būsimą diskusiją. Galėtume ilgai kalbėti apie e, kultūros ir kūrybos sektorių, apie teritoriškumo principą, apie tai, kaip pasirašant tarptautinius susitarimus, konvencijas būtų galima siekti pažangos, užtikrinant neregiams galimybę skaityti knygas. Taigi, aš tikiuosi atviros diskusijos. Pirmininkas. Dėkui. Galutinis pataisų teikimo terminas yra, jeigu neprieštaraujate, vasario ketvirtoji diena. Kitas darbotvarkės punktas aštuntasis, tema panaši, inovacijų sąjunga, Europos pertvarkymas pasaulyje po krizės. Nuomonės referentė vėl kolegė Vikstrom. Prašau. Ačiū pirmininkė. Šina, mm, šią nuomonę rengėme, nes rengiamas kitas pranešimas savo iniciatyva, bet šį kartą pramonės komitete. Nariai pastebės, kad e, šis klausimas svarstamas panašiai kaip ir ankstesnis dėl kultūros pramonės bei prekinių ženklų ir autorių teisių. Pasistengsiu padaryti viską, kad galutinės mūsų nuomonės dėl šių pranešimų e, būtų panašus, kad parengti tekstai būtų panašus. ES patentas dėl, puikiai, dėl savaime suprantamų priežasčių e, laikomas vienu svarbiausių ES konkurencingumo politikos elementu. Šis klausimas minimas ir Europos tarybos išvadose ir e, konstatuojama, kad, dėl, kad jis stabdo tam tikrą pažangą. ES masu dėl to mes balsuosime rytoj. Manau, kad IMKO komiteto parengta nuomonė pono Borž dėl e, vidaus rinkos plėtimos ir augimo, kurį svarstysime vėliau. Taip pat e, svarsto patento klausimą ir autorių teisių taikymo teritorijoje klausimą. Galbūt reikėtų ieškoti bendrų formuluočių, kurios būtų priimtinos visiems kolegoms ir tas formuluotės įtraukti į abi mano minėtus, minėtas nuomonės. Vėlgi laukiu jūsų pastabų ir esu pasirengusi toliau svarstyti tą klausimą vėliau. Dankeschön, Frau Kollegin Galo, bitte. Merci, Monsieur le Président. Merci encore, euh, Cecilia, pour. Euh... E, dėkoju pirmininkė, dėkoju Cecilijai už nuomonę. E, Europos kūrimas po krizės yra didelis, Europos kūrimas po krizės mums didelis iššūkis. E, žinome, kokia yra valstybės skola, koks deficitas ir labai sunku finansuoti kažką iš viešųjų finansų Matome dabar, kas vyksta kylančios ekonomikos valstybėse, jos e, teikia savo gaminius e, konkurencingomis kainomis, e, teikia juos į rinkas, kurios anksčiau buvo dominuojamos europietiškosios visuomenės Teisės reikalų komitetas ir kiti turi galvoti apie šį kontekstą ir ką mes galime padaryti. Galima pagerinti teisinę aplinką savo įmonėms ir piliečiams veikti. Ši priemonė nesusijusi su nacionaliniais biudžetais. Mes galvojame, kaip pagerinti mūsų ekonomikos konkurencingumą. Jūs tikriausiai girdėjote vakar prezidento Obamos kalbą. Jisai akcentavo tai, kaip svarbu yra taikyti naujoves. E, patentas Europos Sąjunga kainuoja 11 kart brangiau negu Junktinėse valstijose. Štai viena jums iliustracija. Aš suprantu, kad visi, visos valstybės narės turi daryti sunkius pasirinkimus, politiškai jautrius pasirinkimus. Apie tai kalbėjome paskutinį posėdį. Ir sustiprintas bendradarbiavimas, e, kuriuo mėsi kai kurios valstybės narės siekdamos E, apsaugoti e, patentus yra rimtas pasirinkimas, tačiau geras pasirinkimas. Aš norėčiau e, pasakyti kolegoms, kurie nelabai palankiai žiūri šią dirį, į, į šią iniciatyvą, kad reikia suprasti, jog dalyvavimas sustiprinto bendradarbiavimo procedūroje e, pradėtas tam, kad vyko darybos ilgai, nebuvo pasiekta bendro susitarimo ir mes dabar turime žengti į priekį, nebegalime švaistyti e, lėšų Europos įmonių, lėšų skiriamų patentams mes turime išlaikyti inovacijų sąjungą, bet e, jos neužtikrinsime, jeigu intelektinės nusavybės teisų neįtvirtinsime. E, intelektinė nusavybė tai yra, yra susijusi su inovacijomis. Mes e, kartais vadovaujamės XIX amžiaus, o ne XXI amžiaus taisyklėmis ir vėl matome, kad Jungtinėse valstijose e, praktika yra kitokia. Mes įsitikinome mm, tuo mm, apsilankydami su delegacija e, šioje šalyje. E, pasižiūrėkite į Apple novatoriškus produktus. Tai yra vienas iš geriausių pavyzdžių Apple labai daug dėmesio skiria intelektinės nusavybės teisių apsaugai ir e, vykdo atitinkamą politiką, kuria įgyvendinamos šios teisės. Intelektinė nuosavybė teisės, nuosavybės yra ypatingai e, svarbus dalykas e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios Europoje sudaro ekonomikos pagrindą. Ir kartais jos neturi pakankamai lėšų įsigyti patentams. Aš tikiuosi, kad net ir tie kolegos, kurie nebuvo įsitikinę praeitą savaitę, pagalvos apie tai, kad jie e, aptars jį ir e, sieks žengti į priekį patentų srityje. Ačiū. Nu, labai ačiū. Nematau norinčių kalbėti šią temą. Kolega Masė, prašau, nepastebėjau jūs. Ačiū pirmininkė. Prieš savaitę mes diskutavome susijusiais klausimais. Mažieji pramonės sektoriai, mažos vietinės įmonės negali pakelti tos mokesčių naštos susijusios su uh, patentais, jų vertimais, kitais susijusiais klausimais. Šiau kyla klausimas, kodėl, pavyzdžiui, uh, negalėtume priimti sprendimo, kad patentai turėtų uh, būti rašomi viena kalba, galbūt e, nereiktų dabar mums čia renkti diskusijos apie tai, kokia kalba ta būtų, veikia, veikiausiai tai būtų anglų kalba ir jeigu pasirinktume tokią galimybę, tuomet mažos vidutinės įmonės, kurios, kurias gina ponė Galo, galėtų jausti žymiai patogiau, galbūt ne Prancūzijoje, Vokietijoje, tačiau bendrai Europos Sąjungoje tikrai visi iš to turėtų naudos ir bendras Europos projektas iš to turėtų naudos kolegas Vievka dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Nu, kad grįšime dar prie kolegos Pidalgo iškeltų klausimų. Diskusija dėl to tik prasideda, todėl reiktų viską palikti nuo šalyje. Labai dėkoju Sisilijai už puikiai atliktą darbą ir už šį nuomonės projektą. Žinoma, mes visiškai pritarėme jos pasiūlymams ir kalbėdami apie Europoje dėgiamas, dėgiamas inovacijas ir apie tai, kad mūsų visuomenė turėtų būti konkurencingesnė, turėtume aiškiai suvokti, kad tam reikės e, pakeisti, netgi sulaužyti tam tikrus įpročius, mąstymo standartus, prie kurių esame pripratę, tai yra susijęs, bus susijęs su kalbų režimu, su galimybė bendradarbiauti, e, tai bus susijęs su mūsų vertinimu arba noru e, paremti mažas ir vidutinės įmonės, kurios užtikrina didžiąją dalį pasaulio gamybos. Norėjau, Cecilija, tik tai prie vieno punkto tavo nuomonėje grįžti, tai yra pirmasis punktas, kuriame metu neblogai trinktelėjo, bandai trinktelį per nagus toms valstybėms, kurios bando bloguoti sprendimų prieimimus taryboje susijusius su patentais. Aš siūlyčiau šią situaciją pakreipti kitą linkmę, nes mums uh, labai svarbu, kad kaip manoma daugiau žmonių dal, šalių dalyvautų tame sustiprintame bendradarbiavime ir ateityje būtų gerai, kad e, visos ES valstybės šiame procese dalyvautų. Pagal Lisabonos sutartį mes galime pasinaudoti sustiprinto bendradarbiavimo procedūra ir priemonėmis, reikia jomis naudotis. Tos šalis, kurios šiuo metu to nenori, gali pagalvoti ir galbūt uh, E, psichologiškai pasirengti šiam sunkiam sprendimui, mes tuo tarpu norėtume žengti į priekį ir e, e, turėtume priimti tokius sprendimus ir dokumentus, kurie pritrauktų į šį procesą kitas šalis. Ačiū kolega Mesalos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti Ceciliją Vikstrom parengus šią nuomonę. Manau, kad Šis pranešimas e, inovacijų klausimų yra tikrai svarbus. Ir atšvelgiant į dabartinės ekonomikos, ekonominės sąlygas, reiktų prisiminti, kad e, ekonominė krizė iš dalies sukėlė ir tai, kad nebuvo pakankamai inovatoriškų sprendimų. Ir žinau, kad mes nepaprastai daug investavome į novatoriškąją dalį, tačiau mums, mes neįgyvendinome siūlytų mm, novatoriškų sprendimų, taip pat neužtikrinome teisės aktų harmonizavimo. Aš džiaugiuosi tuo, kad bandoma spręsti teritorinio principo klausimas, nes manau, kad tai yra didelė kliūtis, nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, bet paminėsiu mažas ir vidutinės įmonės, kurios ypač uh, nukentėjo dėl to, kad, ne, kad nėra, nebuvo vieningo teisinio pagrindo. Juk mažos ir vidutinės įmonės yra ypač svarbios uh, užtikrinant mokslinių tyrimus įdėgymą. You, uh, like thank... Ponas Karim, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Cecilijai už visą nuveiktą darbą. ir už tai, kad e, parengė tokią nuomonę. Vienas esminis dalykas. Mes e, aktyviai šį klausimą diskutavome Strasbūre praėjusią savaitę. Manau, kad mes visi, politikos kuriejai, turime šiek tiek atsitraukti ir šį klau... ir taip pabandyti pažiūrėti akimis tų, kur, kurie naudosis, taikys tuos teisės aktus. Uh, Ir jeigu pabandytumėme viską vertinti taip, tai, man atrodo, iš karto pastebėtumėme tris dalykus, kurių pageidautų uh, galutiniai vartotojai. Visų pirma, nuoseklumas, procedūros nuoseklumas, kalbu apie taikymą, mm, naudojimo taikymo paprastumas, taip pat ir kalbiniai klausimai, kalbiniai dalykai, kuriuos minėjo kolegos, bei kaštai. Taigi, jeigu užtikrinsime tuos tris aspektus, visa kita nėra taip svarbu, visa kita atsiras automatiškai. Ir tikrai manau, kad jūs laikotės teisingo požiūrio renkdama šią nuomonę, bet mes kaip politikos, kurie turime šį klausimą bandyti analizuoti ir iš vartotojo požiūrio taško. Ačiū. Pone Vikstrom, pabaigai dar suteiksime žodį. Like extend... Norėčiau dar kartą šiltai padėkoti visiems kolegoms, kurie komentavo mano tekstą, padėkoti Jums už išmintingus žodžius. Aš atsižvelgsiu į visus Jūsų siūlymus ir lauksiu mūsų dialogo tesinio. Ačiū. Ačiū turint omenyje būsimą balsavimą pramonės komitete, pataisų galtinis teikimo terminas yra vasario 14 diena. Kitas dabar tokias punktas yra trečiasis kolegės Volis pranešimas, e, kuriame e, diskutuojamos politinės galimybės susijusios su Europos sutarčių teisė žodis pranešėjai. Prašau. Um, Ačiū pirmininkė. Kolegos turi tarp dokumentų rasti mm, pranešimo projektą, kuris buvo išplatintas šį rytą. Jis dėja tik anglų kalba parengtas, bet tai yra viso proceso pradžia. Aš dabar šiek tiek norėčiau paskirti laiko apžvelgdama visą pranešimą. Priminsiu visiems, kad mes reaguojame į komisijos komunikatą, kuriame pateikta keletas variantų. Taigi pasakysiu dar kartą, kad mes esame viso proceso pačiame pradinėme etape. Šis komitetas žino, kad vis tik tai tas procesas jau vyksta gal 10 ar 15 metų. Mes kalbėjome jau seniai apie galimybės e, imtis šios ryties, kuri leistų mums išlaisvinti Europos vidaus rinkos potencialą. Dalis šio proceso yra e, parengiamasis didžiulis akademinis darbas, kaip žinia, yra parengta e, bendra nuorodų sistema kontraktinės teisės srityje, bet dar kartą pasakysiu, kad E, mes esame proceso pradžioje ir rengiame savo reakciją į komisijos komunikatą. Visi tikriausiai žinome iš diskusijų pirmiausiai su mažomis vidutinėmis įmonėmis savo šalyse, kad tebėra daug nepasitenkinimo dėl Roma Romos vienas. Rezultatas dabar toks, kad egzistuoja verslui skirtingi teisiniai režimai kiekvienoje valstybėje narėje, kad taikoma skirtinga teisė, ypač e, mažo ir vidutinių įmonių sektoriui, tai kelia sunkumo taip pat ir vartotojams. Mes dėl vartotojų bandome imtis priemonių per vartotojų teisų direktyvą, tačiau nežinome, kaip sėkmingai pavyks mums dirbti ir kiek toli bus pažengta į priekį. O dabar gal net ir per ilgalaikę perspektyvą neišlaisinsime to e, bendrosios rinkos potencialo viename konkrečiame sektoriuje, O man regis, kad šis sektorius e, dabartinė ekonominė situacija turi mm, sustiprėti, plėtotis. Mums nepavyko iki šiol elektroninės priekybos e, privalumais pasinaudoti, turint atviras sienas, nes mes galime mm, veikti besienėje erdvėje taikydami, e, naudodamiesi elektroninę priekybą ir e, sutarčių teisė yra susijusi su šia veiklos rytimi. Vyko, kons, vyksta konsultacijos ir man atrodo, kad jų išvados turi dėrėti su vartotojų teisų direktyva. Tai yra visiškai aišku. Komisija mūsų paklausė, kokia yra mūsų nuomonė dėl geriausio kelio veikti. Egzistuoja nemažai galimybių, viena iš jų nieko nedaryti, o kita priimti Europos e, atitinkamą civilinį kodeksą. Aš atsisakau bet kurio iš šių kraštutinumų iš karto. Mano pranešime yra pateikta pasiūlymas, kad reikia naudotis E, dviejų galimybių derinio. Atlikta jau praeitie nemažai darbo rengiant e, bendrąją principų sistemą ir šiame komitete ir kitur buvo kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti nuoseklumą Europos starčių teisėje ir vartotojų apsaugos teisėje. Taigi, man atrodo, kad turime patvirtinti tam tikrą priemonių e, rinkinį, kuris leistų mums toliau dirbti teisėkuros srityje visose institucijose ir valstybėse narėse. Man atrodo, kad tai yra pirminis šaltinis, kuris leistų užtikrinti geresnius teisės aktus, o mes visuomet apie juos kalbame. Reikia to, bet manau, kad tai reikia derinti su fakultatyvinė priemonė. Aš, aišku, išsameu apie tai pakalbėsiu, bet manau, kad tie du dalykai turi būti naudojami kartu tam, kad gautume geriausią rezultatą. Aš taip sakau dėl to, kad buvo išreikšta nuogastavimų dėl fakultatyvinės priemonės. Nes e, kai kas sako, kad fakultatyvinė priemonė bus naujas dalykas, ją reikės įvertinti teismuose, prireiks daug laiko, kol jis įtvirtins, bus tam tikro teisinio neiškumo ir dėl to kils problemų. Aš noriu pasakyti, kad jeigu bus naudojama fakultatyvinė priemonė e, kartu su priemonių tam tikrų rinkiniu, E, teisinė praktika, teisė visose valstybėse narėse turės padėti išaiškinti, kaip naudojamas bus dar tas fakulta, toji fakultatyvinė nuomonė, e, atsiprašau, priemonė. E, kritikai savo, kad kitaip e, nieko nebus. Mano nuomonė, jeigu bus naudojamos dvi šios priemonės, bus išspręsta nemažai problemų. Dėl priemonės taikymo srities. Išklausiau įvairiausių nuomonių ir man atrodo, kad pirmasis Mūsų tikslas yra apimti verslo ir vartotojų e, sutartis ir verslo, su verslo atstovais sutartis, pirmiausia apimant e, mažas ir vidutinės įmonės. Man regis, tai turi būti aišku, žmonės turi nurimti, mes netaikysime to sudėtingoms didelėms sutartims. Ir komisija turės rasti būdą, kaip aiškiai apibriežti taikymo sritį. Man regis e, verslo vartotojų ir smulkio verslo tarpusavio sutartims turėtų būti taikomos e, šios priemonės norint sėkmingai e, dirbti, reikia taip pat užtikrinti labai aukštą vartotojų apsaugos lygį. Dar kartą pakartosiu, vartotojų apsaugos lygis turi būti labai aukštas. Reikia tai tvirtinti kitaip, šios priemonės nebus naudojamos, nes pasiteisins e, nuogastavimai, kad tai turės žalingo poveikio. Nes e, bijomasi, kad tai, kas numatoma, kad tai, kas siūloma, pakeis atitinkamas e, nacionalinės nuostatas, dėl to reikia užtikrinti ypatingai aukštą vartotojų apsaugos lygį, dėl to negalima e, priimti jokių kompromisų, jokių nuolaidų. Taip pat reikia diskutuoti dėl to, ar fakultatyvinę priemonę reikėtų naudoti tik tai e, tarp tarp valstybinėse situacijose, o gal ji būtų, gal, ją būtų galima naudoti ir šalies viduje. Aš bendravau su mažų vidutinių įmonių atstovais. Jie sakė, kad jie norėtų, kad būtų ši priemonė taikoma abiejose situacijose, nes tai bus e, supaprastinimas ir leis taupyti lėšų. Bet Man atrodo, kad jeigu vis tik tai e, šalių viduje bus taikoma ši priemonė, komitetas apie panašias priemonės jau yra kalbėjęs praeitie, tai tada valstybė narė turės pati pasirinkti, ar e, tą fakultatyvinę priemonę taikyti šalies viduje ar ne. Mano e, preferencijos yra aiškios, aš komiteto kai kuriems nariams jas esu išsakiusi, bet kiekviena valstybė narė galės pati apsispręsti. Taip pat reikia padiskutuoti kai kitų dalykų. Kai kas sako, gal pradžioje reikėtų apsiriboti tik tai elektroninę priekybą ar nuotolinėmis sutartimis. Mes galime pakalbėti apie tai, bet aš asmeniškai manau, kad turėtume būti drąsesni. Pasvarstykime tai kaip galimybę. Priemonių rinkinys. Jis turi būti gana platus, bet ne toks platus kaip DCFR. Tai turi būti susiję tik tai su sutarčių teisės pagrindiniais elementais. Dar kartą pasakysiu, kad aš iš savo, savo apygardoje bendravau su smulkiomis vidutinėmis įmonėmis ir ma, pamačiau, kad e, fakultatyvinė priemonė, pamačiau, kad e, norima, jog fakultatyvinė priemonė būtų pirmiausia siejama su prekių pardavimo sutartimis. Tačiau kai kas nori, kad būtų apimtas ir paslaugų teikimas. Bet mes turime taip pat e, galvoti apie vartotojų ir draudimo sutartis ir fakultatyvinės priemonės taikymą, bet tai yra tolesnių diskusijų subjektas. Reikia pasižiūrėti draudimo sektorių, pirmiausia, transporto priemonių draudimą, bet nekalbu apie didelės, didelės apimties sutartis. Joms e, galima taikyti kitą būdą. E, daug kas išreiškė norą, kad būtų e, taikoma fakultatyvinė priemonė skaitmeninėms teisėms įtvirtinti E, taip pat norint įtvirtinti nuosavybės teisės, patikėjimo teisės ir e, panašias galimybės. Norėčiau, kad komisija pasižiūrėtų dar į vieną dalyką. Bendravau su teisininkų organizacijomis, pirmiausia iš Junktinės karalystės, ir pamačiau, kad e, Teisininkams kelia susirūpinimą tai, kad bet kokia fakultatyvinė priemonė gali e, trukdyti įgyventinti viešųjų pirkimų sutartis labai aukštų lygių. Tai yra labai sudėtingos sutartys. Ir aš tikiuosi, kad komisija galbūt pasižiūrės į šią sritį, bet vėlgi, mano nuomonė, reikia aiškiai, aiškiai apibriežti į ką mes kreipsime dėmesį, kam bus skirtos mūsų aptariamos priemonės. Ir pateikti aiškius pavyzdžius apie tai, kur bus naudojama naujos priemonės. Dar kartą noriu pabrėžti, kad iš to, ką girdėjau iš smulkių vidutinių įmonių atstovų, paaiškėjo, kad jie nori paprastų principų, kuriuos būtų galima iškart daug negalvojant panaudoti. Iš šios perspektyvos e, turime galvoti, kad kalbame ne tik apie teisės aktą, kalbame apie e, prekybos sąlygas. Vartotojų organizacijos e, labai m, bijo, nuogastauja dėl fakultatyvinės priemonės, taip pat sako tą patį dalyką, būtent, kad jos norėtų standartinių prekybos sąlygų ir nuostatų. E, Noriu dar kartą pasakyti komisijai, kad būtent to mums ir reikės. Gali būti, kad standartinės nuostatos ir sąlygos, e, kurios bus taikomos pasi, fakultatyviniai priemoniai, turės būti aptartos e, skirtingose verslo profesionalų organizacijose. Bet kad e, viskas pasiteisintų ir gerai veiktų, mums E, reikia, kad sutarčių sąlygos e, būtų labai saugios, kad jos bus derinamos e, su fakultatyvinė priemonė, kad jos užtikrins vartotojų apsaugą ir kad tiek mažos, tiek vidutinės įmonės, tiek vartotojai sukurs sistemą, kur vartotojai ir MVI galės sudaryti saugius, e, saugius susitarimus, kontraktus. Man atrodo, tokiu būdu mes sukursime papildomą vertę Europoje, nes fakultatyvinė priemonė įveiks ne tik teisinius barjerus, bet ir lingvistinius kalbinius barjerus, kurie dažnai kelia problemų vykdant e, prekybą tarp valstybinių mastų. Reikia paprastumo, reikia spręsti į standartinių priekybos sąlygų klausimą. Tai svarbu MVI ir ypač vartotojams, nes jie mums sako, kad jų nuomonė tai bus naudinga ir kad jie norėtų, kad mes į tai atkreiptume ypatingą dėmesį. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad nėra prasmės įtvirtinti tokios prekybos kriterijus be fakultatyvinės priemonės, nes ši priemonė, be šios priemonės vis tiek iškils sunkumų, kurie egzistuoja ir dabar. Tačiau iškilus problemai dėl sutarties, jeigu kažkas nefunkcionuoja, bandant spręsti tokį ginčą, teks. Mm, analizuoti 20 skirtingų režimų. Ir tik tai pasitelkus kažkokį standardizuotą režimą ir sistemą, tą fakultatyvinę priemonę, bus galima visapusiškai pasinaudoti mūsų dabar daro, daromo darbo vaisiais. Taip pat galima bus pasitelkti alternatyvę ginčių sprendimo sistemą, tarpininkavimą Europos mastu. Uh, E, jeigu bus ga, pavyks užtikrinti, kad ji taip pat funkcionuotų to pačiu pagrindu. Ir vartotojai teigia, kad jie nori, kad taip, kad tokia sistema būtų sukurta. Tačiau tą vartotojams palankę situaciją sukursime tik tuo atveju, jeigu, kaip minėjau, bus patvirtinta fakultatyvinė priemonė. Ir bet kokio sandario šalis būtų suinteresuotos štai ko kad tas, ta fakultatyvinė priemonė būtų susijęta su Europos mokėjimų, mokėjimų procedūra. Ir nedidelių, e, ir, ir, ne, ir mažu, su mažomis sumos, sumomis susijusių ieškinių sprendimo procedūra. Taip pat turime nepamiršti galimybės iš, išsieškoti mokėjimą tarp valstybiniais atvejais. Taigi reikia sudaryti patrauk, patrauklės sąlygas europiniu mastu. Aš norėčiau aptarti tai, ką ap, pristatyti tai, kokius būkštavimus išreiškia vartotojai vartotojai baiminasi, kad jie atsidurs situacijoje, kurioje reiks rinktis arba arba. Tai yra prekybininkas pateiks pasiūlymą argumentuodamas, kad jis remiasi tą fakultatyvinę priemonę ir tuomet vartotojas tarsi neturės pasirinkimo. Šio kolegos tuo tarpu daugelis mm, mažų verslo įmonių net neformuluoja, net ne, neteikia tokių pasiūlymų, nes jie baiminasi pradėti veikti Europos mastu kitose valstybėse. Taigi, kad, jie, kad tos įmonės galėtų pasinaudoti šią fakultatyvinę priemonę, mes uh, pasiūlysime daugiau pasirinkimo galimybių vartotojams, kuriuo, kurių šiuo metu jie neturi. Ir jeigu, tinkamai, jeigu užtikrinsime tinkamą vartotojų apsaugą, tokios situacijos neturėtų susidaryti. Taigi, o jei e, pasiūlymo autorius veikia šalyje, visada e, egzistuos papildomos galimybės, alternatyvos. Ir mano galva, tos situacijos nereikėtų e, interpretuoti kaip e, situacijos, kurioje nėra pasirinkimo. E, manau, kad vartotojai tokiais atvejais turės tik didesnės pasirinkimo galimybės. Galiausiai, kaip jau sakiau, šiame etape e, baiminamasi, kad dar daug dalykų yra neaiškus. Aš noriu pabrėžti, kad mes tik tai pradedame savo kelionę, tačiau tai kelioniai tikrai labai ilgai ir kruopšiai buvo ruoštasi reikia palaukti, kol pasirodys visapusiška poveikio vertinimo studija ir bus išnagrinėti visi galimi variantai. Ta turi pateikti komisija. Ir mes atstovaujantys skirtingas nacionalinės teisinės sistemas labiausiai norime sužinoti, koks bus to siūlymo poveikis mūsų konkrečiai teisiniai sistemai. Mes norime turėti garantijas. Taigi tas poveikio vertinimas turės būti labai išsamus ten e, tikėsimės išsamaus vertinimo e, vartotojų interesų atžvilgių. Taip pat reikia pasvarstyti reikia pagalvoti ir apie tai, kad mes, pritardami šiam pasiūlymui, e, išlaisvinsime visas galimybes vidaus rinkoje. E, pavyzdžiui, Junktinės karalystės mažųjų įmonių asociacija pareiškia, kad jie paprastai labai įtariai žiūri į viską, kas pažymėta europietišką, europiet, europinius teisės aktus. O šiuo konkrečiu atveju jie tikrai džiaugiasi susipažinę su šio pasiūlymu ir jeigu mums pavyks teisingai viską sutvarkyti, tai bus geras dalykas. Kolega Belinguer. Io non esprimo. Mm, norėčiau ne tik tradiciją pratesdamas padėkoti kolegijai Volis, iš tikrųjų dėkoju jai labai nuoširdžiai, nes ji vėl įnešė labai didelį indėlį į tą darbą, kuris ir šiaip jau yra atliekamas šioje srityje. Manau, kad e, labai svarbu e, šios pasiūlymus priimti, e, kuriant Europos teisės erdvę. Aš Nenoriu gilintis čia dabar į techninius e, dalykus ir aspektus, tačiau mums svarbu yra užtikrinti privatinės teisės e, brandolį ir e, dabartinėmis aplinkybėmis, kuriomis mes veikiame ir gyvename Europoje, reikia pažymėti, kad esama labai daug Europoje teisinių skirtumų, todėl turime sibrėžti savo plačius, e, toli siekiančius tikslus arba nepasieksime nieko. Visos nustatomos sąlygos, pavyzdžiui, susijusios su e, tarp bankinių pavedimų atlikimo laiku bus nieko vertos, jeigu ne suvienodinsime teisinių sistemų. Svarbu užtikrinti tiek vartotojų, tiek mažuritinių įmonių teisų apsaugą, nes didėjai koncernai turi geresnės galimybės apginti savo interesus. Taigi mums svarbiausia ginti vartotojus ir mažasis bei vidutinės įmonės. Nes būtent e, jiems privalu sudaryti sąlygas veikti Europo, Europos mastu. Mes gauname daug skundų iš vartotojų, kuriuose teigiama, kad jie nesupranta, kokios procedūros taikomos yra nepatenkinti dėl jų įgyvendinimo greičio. Todėl yra labai daug, esame labai daug įtarumo ir mes turime elgtis labai skaidriai ir atvirai. Diena pažymėjo, kad nepagerinę vartotojų apsaugos sąlygų šią kovą mes pralaimėsime ir todėl būtent šiais ryšiai turime teikti privalumą. E, Taip pat turime aiškiai, pirmenybę tiksliau turime teikti, turime aiškiai tiek parlamente, tiek kitose Europos institucijose pabrėžti, kad labai domimės ir siekiame dingti vartotojų teisės, ginti vartotojų teisės, nes e, jų šiuo metu beveik niekas negina, turint omenyje susiskaldžiusias e, rinkas arba skirtingas rinkas bei e, teisinių sistemų įvairovę šį darbą atlikti nėra taip paprasta. Dėl šio susiskaidimo yra apribojama vartotojų, apribojama pasiūla vartotojams, nes jie neturi galimybių įsigyti tų pačių prekių, kurios, kurios parduodamos skirtingose šalise. Taigi turime uh, pradėti rūpinti šiais dalykais, kitaip nieko nepasieksime. Tai būtų pirma prielaida arba sąlyga. Antra sąlyga, kurią minėjo diena, tai ne tik tas neprivalomo pobūdžio instrumentas, tačiau taip pat ir dviejų galimybių miksas. Be to priemonių rinkinio, apie kurį buvo kalbėta, Turime taip pat atkreipti dėmesį ir į būtinybę pereiti nuo akademinio statuso prie praktinio. reikia parengti tam tikrą e, kodeksą, nes e, tokiamis e, dinamiškomis aplinkybėmis, kaip yra šiuo atveju, siekiant sudaryti bendras sąlygas, nustatyti bendras priemonės, bendras prieigos priemonės, dar prieš patvirtinant atitinkamą kodeksą, būtina užtikrinti šias prielaidas. Aš kaip mokslininkas e, suprasčiau, kad mokslininkai tikrai būtų patenkinti, jeigu jiems kas nors pateiktų užduoti parengti kodeksą. Tačiau mes kodekso nerengėme, mes norime rengti neprivalomą priemonę, kuri, pagal kurią būtų užtikrintos vienodos galimybės, ypač atsižvelgiant į didžiulį rinkų ir teisinius, didžiulę rinkų ir teisinių sistemų įvairovę, tai norėčiau kolegas paskatinti dirbti šią linkmę. Kaip jau anksčiau minėjau, siekime užtikrinti kaip įmanoma didesnę vartotojų apsaugą. Tam reikia pasitelkti atitinkamas direktyvas. Kitas pastebėjimas, diskutuojant su vartotojais būtina išsiaiškinti, kokie yra jų prioritetai, Taigi svarbus yra ne tik mūsų, tačiau ir vartotojų požiūris. Dar viena mintis ir pastebėjimas susijęs su tomis aplinkybėmis, kad esama tarptautinių prekybos konvencijų. Taip pat egzistuoja kitokio pobūdžio teisinė sąranga, įvairios normos ir taisyklės. Reikia tačiau garbingai pripažinti, kad tos konvencijos nebuvo labai sėkmingai įgyvendinamos. Dabar mes svarstome e, naujos priemonės nustatymo galimybę ir e, todėl kyla tam tikra dubliavimuose grėsmė, galbūt taip ir nestiks, tačiau šią aplinkybę vis tiek reikėtų išsiaiškinti. Manau, kad e, mes su pranešėja sugebėsime tas aplinkybės išsiaiškinti, bet kokiu atveju reikėtų vengti tos dubliavimusi rizikos šioje srityje. Be to dar galima būtų paminėti keletą kitų aspektų kurios jau buvo atkreiptas dėmesys ponios Volės pasisakymė, tai yra 11, 12, 13 punktai. susiję su ginčių sprendimo procedūromis. Būtų galima šios aspektus svarstyti kaip vieną iš įmanomų alternatyvų, pavyzdžiui, palengvinant e, atsiskaitimus tarp sutarties šalių. Dajana visą laiką pabrėžė būtinybę parengti paprastą ir suprantamą teisės sistemą. Tai taip pat yra tam tikra priešingybė klasikiniai teisės kodekso idėjai ir sąveika su e, tuo priemonių rinkiniu taip pat turėtų mums pagelbėti šiame darbe siekiant didesnio veiksmingumo. Keturioliktasis punktas, tarkim, e, Europos mokėjimo orderis, e, su juo susiję dalykai jau veikia, tačiau praktinis šių nuostatų gyvenimas nebuvo toks sėkmingas, todėl reikėtų dar e, išanalizuoti, kokius padarinius susijusius su šių priemonių taikymu patirs Europos visuomenė. Galbūt reikėtų numatyti galimybę E, įmonėms ir piliečiams e, geriau naudotis e, Europos teisės nuostatais. Diana minėjo, kad jeigu mes šios teisės aktus sujungtume su nauja dabar rengiama sistema, tai, tai atneštų daugiau naudos, tačiau reikia mums atitinkamų įrodymų. Žinau, kad šis postis nėra pati tinkamiausia vieta aptarti visas smulkmenas, todėl turiu baigti savo pasisakymą, bet kokiu atveju manau, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kol kas nėra aišku, su kuo yra susijęs, koks yra šios neprivalomos priemonės turinys, kad žmonės suprastų, kaip ji būtų įgyvendinama tikrovėje. Jeigu kyla tam tikrų įtarimų, tai jie tik sustiprės, jeigu aplinkybės liks ir toliau neaiškios. Todėl e, mes privalome apsispręsti, ar tęsti šį darbą toliau ar ne. Jeigu jį tęsime, tai privalome paraginti ir komisiją greičiau imtis veiksmų. Pirmininkas, ačiū kolegai Pelingvir. Norėčiau mūsų tarpę pasveikinti Aną Palacijų, kuri buvo mano pirmtakė šiame komitete ir šiandien dalyvauja klausosi mūsų e, posėdį. Aš buvau savo frakcijos šešienis pranešėjas šią temą, todėl kalbėsiu trumpai, pritariu Dienos Volis e, analizai ir išvadoms. Keletą trumpų aspektų paminėsiu. Diena kalbėjo apie 15 metų trunkančią diskusiją. Šiuo, man atrodo, kad mes 89 metais šiame parlamente priėmė pirmą rezoliuciją, kurioje reikalavome platesnio masto Europos teisės e, taikymo tam, kad suinteresuoti subjektai e, galėtų tikėtis bent jau e, paprasčiausiais atvejais vienodos teisinės praktikos. Diana teisingai apibrėžė E, vartotojų ir mažų vidutinių įmonių interesus. Dangi ES lygiai grečiai veikia 28 skirtingos teisinės sistemos ir mūsų teisėkuros sistema yra pakankamai sudėtinga taip pat e, dėl e, teismų pasirinkimo galimybės reikia turėti minėti, kad vienas apylinkės teismo teisėjas Vokietijoje, pavyzdžiui, per metus turi išnagrinėti tūkstantį bylų, todėl neturi jokios galimybės gilintis į galimybę taikyti arba netaikyti tam tikros teisės sistemos e, nuostatas, todėl praktikoje mes e, e, turėtume kalbėti ne apie jurisprudenciją, o apie tam tikrą loterija. Todėl įmonės nenori sudarinėti tarp valstybinių sutarčių ir tą patvirtina tiek komisijos analizė, tiek mūsų surinkti klausimo rezultatai. Suomijos e, pramas prekybos rūmai tai patvirtina kitos institucijos pateikdamos atitinkamus pavyzdžius apie teismų sprendimus kurie sukelia tikrai didelių problemų. Mes esame teisinė bendryje, tai užtikrinta Stoholmo kitose programuose, todėl privalome užtikrinti, kad teismų sprendimai būtų patikimi. Problemos susijusios ne tik su e, teisiniais dalykais, jos susijusios taip pat ir su didžiulėmis pinigų sumomis. E, todėl būtina užtikrinti patikimą ginčių nagrinėjimo sistemą, galėtų e, kokie nors teisiniai institutai, Max Planck arba pramonės institutai išanalizuoti padėtį. Įsivaizduokime, jeigu internetu nusiperkamas šaldytuvas, ir jį pristačius kyla tam tikrų e, problemų ir e, po to kreipiamasi į advokatą, kuris nėra suinteresuotas e, imti šios bylos, nes gauna nedidelį atlygį, kuomet byla pasiekia teismą, tai teismo sprendimas yra visiškai nieko vertas ir e, tokiu atveju mes negalime kalbėti apie jokią teisinę sistemą, todėl mes privalome stiprinti bendrąją rinką ir dėl šios priežasties Europos parlamentas jau nuo 89 metų skiria dėmesio šiems klausimams, priimdamas įvairias rezoliucijas ir kitus dokumentus, kodėl mes e, neminėjome dar vieno dalyko susijusio su klausimais, į kuriuos atsakoma žodžiu Europos parlamente ir 90 procentų parlamento narių e, visų frakcijų atstovai sutarė dėl šio klausimo svarbos Dabar mes pasiekėme tokį etapą, kuomet reikia nustatyti gairias, ateities gairias ir neturėtume dabar išsigasti savo pačių drąsos, turime ir toliau nusekliai eiti šiuo keliu, kuriuo pradėjome eiti 89 metais. Visiškai pritariu kolegos Belingver nuomoniai kolegės Volis taip pat. Sistema gali veikti tik užtikrinus pakankamai e, didelę vartotojų apsaugą, nes šiuo metu e, e, tiek vartotojų apsaugos organizacijos, tiek pramonės įmonės skeptiškai žvelgia ir vertina šios pasiūlymus, tačiau problema susijusi su tuo, ne su tuo, kad skeptiškai vertinamas vertinama sistema, tačiau skeptiškai vertinamos priemonės, kurios yra siūlomos, nes vieni baiminasi, kad vartotojų apsauga bus nepakankama, kiti baiminasi, kad ji bus per didelė, kol kas yra neaišku, kuo viskas baigsis. Aš e, šiek tiek provokuodamas pasakysiu, kad esu skeptiškai nusiteikęs ir vertinu skeptiškai šį pasiūlymą. E, manau, kad mes parlamentas svarstydamas E, Volis pranešimą turėtume įtraukti atitinkamas nuostatas susijusias su mūsų lūkesčiais dėl e, komisijos e, būsimo neprivalomo pobūdžio priemonės pasiūlymo. Manau, kad tam Europos parlamentas turėtų skirti pakankamai laiko, nes uh, Ši teisinė priemonė yra labai sunki, labai sudėtinga, todėl reikia labai išsamei apsvarstyti ir nėra jokių priežasčių skubėti, nes projektas, kaip jau minėjau, prasidėjo 89 metais ir e, ar tai užtruks e, kelis mėnesius ar metus ilgiau, manau, kad tikrai nepadarytų lemiamos įtakos šio projekto kokybei, kurią privalome užtikrinti dėl priemonių rinkinio. E, kuris jau yra beveik įdėktas ir atitinkamas CFA pasiūlymais jau vadovaujasi jų nuostatomis Europos teisingumo teismas. Taigi Šiandien mums jau nereikia atskirų sprendimų susijusių su tuo priemonių rinkiniu, kuris jau egzistuoja. Paskutinis mano pastebėjimas susijęs su tuo, kad tikrai nesuprantu, kodėl suinteresuoti subjektai kritikuoja mūsų pasiūlymus, nes ta priemonė yra neprivaloma, tai jau aiškiai pasakyta jos pavadinime, niekas nebus verčiamas jie naudotis. Jeigu nepatinka, galės nesinaudoti, to tarpu tie, kurie nuspręs jie pasinaudoti, galės tikėtis pakanka, už, galimybės užtikrinti e, pakankamai rimtą vartotojų apsaugą. Todėl noriu pasakyti, kad visi gandai, kurie aplinkui sklando dėl privalomo šios priemonės pobūdžio, yra visiškai nepagristi nes politiškai negalėsime paprasčiausiai priimti to sprendimo, ši priemonė liks neprivaloma, pažiūrėsime, ar ji pasiteisins ar ne, jeigu pasiteisins gerai, jeigu nepasiteisins, būsime dar kartą pasimokę, tačiau tai yra tik dar viena siūloma galimybė. Tai norėjau pasakyti, kaip šešėlis pranešėjas, dabar suteiksiu žodį kolegai Zviefka ir Staudemariu. Ja odniosłem takie wrażenie po wysłuchaniu Dajany, że mówiąc o wspólnym Ačiū, pana pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad bendroje rinkoje mūsų stiklinė vis dar yra pusiau tuščia. Todėl reikia mums papildomų e, priemonių susijusių su Europos sutarčių teisė. Kodėl ES gyventojai ne visiškai pritarė, nėra visiškai patenkinti ES egzistavimu, dėl to, kad ne visiškai ją suvokia, ne sugeba mūsų e, priimamuose teisės aktuose išvelgti jiems e, paprastų, aiškiai suprantamų sprendimų. Todėl vis labai džiaugiuosi Dianos pasirinktų požiūrių kurio siūloma e, daugiau dėmesio skirti mažoms vidutinėms įmonėms ir vartotojams, kadangi tai yra dvi didžiausios e, grupės Europos Sąjungoje. Mažas vietinės įmonės įdarbina daugiausiai darbuotojų ir e, vartotojai taip pat yra <clears throat> viena iš didžiausių svaizduojamų grupių Europos Sąjungoje. Yra įmonių, kurios uh, tiesiog apvaginėjamos dėl dabar galiojančių teisės aktų, pasirašant atitinkamus sandorius, vykdant visokius mokėjimus ir mums dabar būtina užtikrinti galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms naudotis priemonės, priemonėmis, kurios būtų labai aiškiai suprantamos, įskaitomos, nepriklausomai to, ar ta įmonė veikia Portugalijos pietuose ar Estijoje ir visiškai pritariu Dianos minčiai, kad ta priemonė turėtų spręsti, pagal, turėtų numatyti galimybę spręsti ne tik tarp valstybinius ginčius, tačiau taip pat ir valstybių narių viduje e, kylančius ginčius susijusius su sutarčių teisė. Nes Tokiu atveju vartotojas, kuris naudojasi tam tikrą paslaugą ar perka tam tikrą e, prekę, turėtų daugiau galimybių apginti savo interesus. Nemanau, kad e, e, turėtų kilti sunkumų susijusių su šio priemonių rinkiniu, jeigu užtikrinsime jo skaidrumą. O skaidrumą galėsime užtikrinti tuo atveju, jeigu tie e, skirtingi teisės aktai ir, skait, ir taisyklės, kurios dabar galioja, turėtų būti sutvarkyti e, pasitelkus tik tai reikiamus papildomus elementus. Susidursime su tam tikromis problemomis dėl ginčių sprendimo būdų greitų laikų pradėsime e, vėl atitinkamą e, naują diskusiją dėl Briuselio vienas reglamento taikymo įvertinimo ir reikia pastebėti, kad e, jau pradeda tarpusai jungtis atskiri elementai, o tai suteikia mums labai gerą galimybę tiek gyventojams, tiek ir mažoms rytiems įmonėms, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje jų veikiančioms organizacijoms parodyti, kad mūsų bendra organizacija ES, kurią e, siekiame ginti, už kurią kovojame, gali sudaryti galimybės vartotojams piliečiams e, gyventi ir veikti žymiai betarpiškiau, žymiai suprantamiau ir geriau. Ačiū. Pana Štaudė Mairius teikiamas žodis. Uh, Ačiū, noriu padėkoti už šį e, pranešimą. Ir manau, kad Europos parlamento, noriu pabrėžti, kad Europos parlamento nuomonė komisija yra ypač svarbi. Pereisiu iš karto prie svarbiausių, e, prie svarbiausių aspekto, kurį aptarė visi kalbėję parlamento nariai. Tai yra būtinybė užtikrinti tinkamą aukšto lygmens vartotojų apsaugą. Ir iš tiesų reikia veikti dviem lygmenimis. Tai yra teisinės apsaugos ir ekonominio pranašumo kontekste. Ir iš esmės, kad ir koks dokumentas būtų parengtas šių metų pabaigoje, jame, na ir taisa, jame reikės užtikrinti vartotojų apsaugą, bet taip pat tas dokumentas turi, privalės uh, pakeisti vartotojų apsaugos situaciją, lyginant su dabar galiojančiais teisės aktais, tai yra minimalios harmonizacijos reikalavimu. Ir uh, taip pat tai turės atsispindėti nacionaliniuose įstatymuose. Tai yra, reikia labai aiškiai nustatyti, kad vartotojams tas naujas e, dokumentas užtikrintų papildomą naudą, naujus privalumus. Kitas dalykas, reikia ne tik naujų teisinių nuostatų, geresnės teisinės aplinkos, reikia ir ekonominių pranašumų, kurie buvo minėti. Ir E, galiu pateikti skaičius, kuriuos jau turime, bet pakartosiu vieną skaičių, kuris jau buvo cituotas. Sakiau jau, kad remiantis mūsų turima, e, turimais domenėmis daugelėje valstybių narių, kai kurios prekės, kurios galėtų būti siūlomos, nėra, pri, nėra prieinamos. Pavyzdžiui, Kip, Kipre, Kipre ir Maltoje daugybė uh, prekių nėra prieinamos, nėra siūlomas internetu. Kalbu apie šimtą populiariausių prekių. Ir su šiuo pasiūlymu tos prekės atsirastų. Ir kai kertame sieną, e, paieškoja šių prekių e, internete, paaiš, pamatome, kad jos siūlomos 50 procentų mažesnė kaina. Taigi, tai yra ypač palanku vartotojams. Jeigu e, atsirastų galimybė rinktis tarp valstybinių mastų, kainos sumažėtų ir e, įvairovė būtų daug didesnė. Taigi reikia teisinės aplinkos tobulinimo ir ekonominių pranašumų, kur, kuriuos ką tik paliustravau patiktose pavyzdžiuose. Keletas detalesnių aspektų prisiminsiu ponios, remsiuos ponios Volis e, pateiktų savo pranešimo pristatymu. Visų pirma, būtinybė patikti aiškius apibrėžimus, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų. Aš tai pasižymėjau. Kitas dalykas nuotolinio pardavimo sritis ir teisės aktų taikymas šioje srityje. Mes dar ne, neparengėme savo komentarų žaliai knygai, bet e, sprendžiant iš, iš ankstinių, pas, dabar jau išgirstų pastabų ir įvykusių konsultacijų, aš asmeniškai darau tokią prielaidą, kad pramonė šis sritis nenori. E, pramonė nenori, kad viskas apsiribotų tik nuotoliniu pardavimu, nes tai sukeltų jiems e, logistikos problemų jų strategijose. Norėčiau sureaguoti į pono Berlinger pasisakymą. E, galimybė, kad e, iškils konfliktas su, su, su vienos konvencija, e, taip atsitiktų tik tuo atveju, kuomet taikant fakultatyvinį uh, priemonė taikytume šeštąjį vienos konvencijos straipsnį. Tai, tai būtų sąmoningas nukrypimas, tačiau tai nėra realu. Ir ADR. Tai iš tikrųjų labai svarbus aspektas ir ponia Volis minėjo tai savo pasisakymą. Komisija tai ir numatė, nes planuojama, kad šį teisės e, kad šią teisės priemonę e, svarstysime ketvirtajame šių metų semestre, taip pat ir alternatyvę ginčių sprendimo procedūrą, taigi viskas vyks laiku. Ir noriu sureaguoti į panos Lėnę pasisakymą. Jūs visiškai teisingai paminėjote, kad DCFR egzistuojantis jau pasiūlymas buvo minėtas, buvo e, minėtas e, Teisingumo teismo sprendimuose. Tačiau noriu pasakyti, kad čia kalbame ne tik apie vartotojų teisę. Pavyzdžiui, komisija e, savo peržiūrėtoje vėluojančių mokėjimų direktyvų e, konstatuoja, kad kalbant apie sutarčių teisę, tai su, e, dokumentai reglamentuojantys sutarčių teisę neprieštarauja e, bendrai principų sistemai. Ačiū. Gut, herzlichen Dank. Frau Kollege Wallis zum Schluss. Ačiū žodis pabaigai, kolegijai Volis, prašau. Much, Chairman, Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė. Manau, kad visi yra teisūs. Jūs pirmininkė sakėte, kad reikia viską, viskam numatyti laiko ir pasirūpinti, kad visi suvoktų, apie ką kalbame, kokia priemonė siūloma Kaip jau sakiau, penktadienį buvau susitikusi su mažųjų įmonių atstovais iš savo apygardos. Jie siūlo informacijos, technik, informacinės, techninės paslaugas, pardavinėja teles mikroskopus, taip pat e, gyvūnams skirtą įrangą. Ir jie nori siūlyti savo prekes tarp valstybinių mastų, tačiau iki šiol jie neturėjo pasitikėjimo tai daryti. Ir juos tikrai sudomino ir sužavėjo tokia perspektyva. O ponė Berlingeriai, mano pranešime pastebėsite keletą kartų varto, vartojama žodis paprastas, paprasta. Ir jie būtent apie tai kalbėjo, kad jiems reikia tokių galimybių, tos, bet tos galimybės turi būti paprastos, lengvos naudoti. Kad, tai, kad toks pasiūlymas būtų paruoštas, reikia laiko. Bet manau, kad mes galime viską apibriežti tinkamai visus e, terminus ir tuo ir pasirūpinti. Ačiū. Labai ačiū mūsų siekis skirti šio klausimo svarstymui pakankamai laiko yra patvirtinamas taip pat ir galutiniu pataisų teikimo terminu. Tai yra kovo trečia diena, taigi turime daugiau nei mėnesį laiko teikti pataisoms. Dabar e, svarstysime klausimą susijusiu su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kadangi šiandien baus turėtų išvykti anksčiau, kai aš teikiam žodis. Yes, Labai ačiū. Aš e, pasirūpinau, kad galėčiau dalyvauti jūsų posėdė iš ryto, paskui supratau, kad atsirado nenumatytų renginių, klausimų tų žmonių, kurie bus e, naujos priežiūros architektūros e, nariais svarbiais. E, tie klausimai vyksta, aš turiu bėgti į juos. Mes turime kurti toliau Europos rinkų infrastruktūrą, gyventinti reglamentą ir tai numatytas darbas tie klausimai. Dabar išvesnės finansinės priemonės. E, tai pranešime kalbame apie susitarimą dėl dviejų šalių, dėl tam tikro produkto pirkimo ir pardavimo. Ar tai būtų prekė ar finansinė priemonė. E, egzistuoja išvestinės priemonės susijęs su maistu, e, kūru, akcijomis ar panašiais dalykais pati mintis rengiamų taisyklių yra užtikrinti stabilumą užtikrinti atitinkamas išlaidas, pajamas ir taip pat e, užtikrinti tam tikrą iškumą, pavyzdžiui, ūkininkams, e, jeigu kalbame apie tam tikrą prekę, aiškumą, kad jie žinotų, kokią kainą gaus parduodami kažkada ateityje savo prekę. Tai yra priemonė skirta suvaldyti rizikai, bet kartais kai kas jais pik, tokiomis priemonėmis piknaudžiauja ir nepakankamai uh, supranta, kaip jas naudoti, tai tada tos priemonės gali tapti pavojingomis. Kai kurios išvestinės priemonės yra standartizuotos, jomis prekiaujama jau biržose, bet kai kurias reikia konkrečiai priderinti prie tam tikrų sąlygų, pirmiausia, trukmę, pavyzdžiui, dienų skaičius. Jeigu tanklai vis dar jūroje, tai reikia numatyti, kiek dienų jis ten bus ir kokios reikia apsaugos, kad uh, E, būtų atsižvelgta į šias nuostatas. Taigi priderintos e, sutartys laikomos e, tiesioginėmis nebiržo, nebiržos sutartimis arba sandoriais. Jų atveju mes paprasčiausiai nežinome, kas yra susijęs tarpusavie sutartimis ir kaip uh, E, viena iš šalių gali būti susijusi su kitomis šalimis. Tai buvo viena iš krizės priežasčių ir dabar kilo susirūpinimas e, dėl to, e, kartais kilo labai daug minčių dėl neiškumą, ne dėl to, kas iš tikrųjų vyko realybėje, bet gera mintis yra iš tikrųjų sekti, kas vyksta su sutartimis ir uh, Reikia užtikrinti, kad būtų e, tarpusavio e, užskaita vykdoma tarp centrinių sandorio šalių, kad būtų taip pat e, visas, visi sandorių duomenys laikomi duomenų saugyklose, prie kurių turėtų prieiga Europos sisteminės rizikos valdyba ir kiti, kadangi tada bus matomi duomenys ir būtų galima pažiūrėti, ar nėra kokios nors kylančios rizikos. Uh, Ir ar nėra e, žmonių prisimančių labai didelės rizikos, e, kurie sukeltų riziką ir sistemoje. Mes galvojame apie reglamentą, kuris įgyvendintų tokias taisyklės, bus įdėkta ir kitų pokyčių, įgyvendinant ir įdėgiant pakeitimus ir į finansinių priemonių rinkų direktyvą. Teisės reikalų komitetas e, suvokia aiškiai, kad procesas yra dvipusis. Viena pusė e, nebūtinai egzistuoja Europos Sąjungoje, taigi turime galvoti ir apie tarptautinį bendradarbiavimą labai rimtai, ypač e, duomenų saugyklų klausimų arba priegos prie centrinių pagrindinių standorių šalių klausimų, nes viena veikla sandorio pusė gali būti ES, o kita už jos ribų. Aš dar norėčiau aiškiai pasakyti, kad priekyba išvesnėmis finansinėmis priemonėmis yra labai spartus dalykas. Jeigu mes ne viską gerai padarysime Europoje, gali ta priekyba persikelti į kitas teritorijas už ES ribų. Žmonės gali pradėti naudoti priemonės e, kitose šalyse ir mūsų priešios atstovai nebegalės visko sekti ir tai gali sukurti konkurencinį e, konkurencinį neigiamą aspektą, pirmiausia, dėl išlaidų. Taigi reikia nepamiršti, kad jeigu bus, kad yra grėsmė, kad viskas bus kert, perkelta iš ES, ir mes realiai turime žiūrėti taip pat į tarptautinį kontekstą. Vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra teisinis aiškumas. Kas nori apie tai pasišnekėti, susisiekite su manimi. Ir dar pasakysiu, kad egzistuoja tam tikri pagrindiniai aspektai ir komitetas atrodo sutarė dėl jų. Aš pasakysiu, ką aš padariau. Pirmiausia, komercinės bendrovės joms jau yra taikomos išimtys. Aš pateikiau pasiūlymą, kad uh, dėl to, kad uh, galima per auditą patikrinti, ar teisingai naudojamasi išimtimi. Mes uh, Žinome, kad praeitie buvo įvairių nusižengimų. Jeigu būtų tam tikra neigiama praktika taikoma išvesinių finansinių priemonių srityje vargu, ar reikėtų taikyti išimti. Taigi mano pasiūlymas yra patikrinti audito metu. Tai kitas dalykas, 79 pakeitimas, e, siūlau apimti išdo finansavimą įmonių. 39 atsiprašau pakeitimas. Ir Tai yra priemonė finansavimui valdyti. Manau, kad audito metu taip pat galima patikrinti, ar įmonės e, iš tikrųjų sieja tokias operacijas su pagrindinė veikla, o ne su finansinėmis kokiomis nors aventūromis. Dar vienas dalykas, pagrindinės sandorio šalis, jos turi e, galvoti, kaip valdyti įsipareigojimų nevykdymo riziką ir galvoti, kaip išvengti galimos naštos mokesčių mokėtojams. Dabar vyksta diskusijos dėl to, ar reikia galvoti apie kažkokį papildomą rezervą iš e, likvidumo e, centriniuose bankuose, tačiau atsiranda pavojus kad kai kyla pavojus, kreipiamas į centrinį banką dėl likvidžių lėšų, tai tada yra, lieka tik vienas žingsnis iki uh, pagalbo, kreipimosi į mokesčių mokėtojus dėl pagalbos. Apie tai aš kalbu 16 uh, pakeitime. Uh, ir būtent kalbu apie rizikos valdymą, sandarių nevykdymo rizika. Ir kalbu apie tai, kad nebūtinai kiekvieną kartą turi įsikišti valstybė. Dar vienas dalykas - išimtis, reikia jas taikyti tarpuskaitos prievaliai e, bendrovės viduje, atliekant sandorius, apie tai kalbam ir kituose teisės aktuose. Dar e, siūlau taikyti išimti pensijų fondams. Mano nuomonė, e, gali ateityje vykti labai svarbios diskusijos dėl to, kas atsitinka su išimtimis ir užsienio valiuta, kurią naudoja, pavyzdžiui, pensijų fondais, apsid, apdrausdami savo investicijas kitose šalise. Egzistuoja problemų dėl to, kokį užstatą uh, pensijų fondai naudos, jų investicijos labai dažnai e, labai ilgo laiko tarp yra, pavyzdžiui, koks turi būti užtadas pateiktas pagrindiniai sandorių šaliai, ar tai gali būti e, tam tikra grinųjų pinigų suma, kurią centrinė pagrindinė sandorio šalis gali paskui paversti obligacijomis. Uh, Dabar, žinome, turime daug demografinių problemų ir skatiname žmonės apsirūpinti pensijomis, o ne. Ir turime suteikti jiems atitinkamas apsaugos priemonės, o ne primesti papildomas išlaidas. Jeigu bus taikomos išimtys e, bendrovėms e, didelėms, tai tada būtų logiška taikyti išimtis ir joms priklausant tiems pensijų fondams. Situacija kol kas nėra labai aiški ir klausimas e, kyla, ar galima nepaversti visko grinaisiais pinigais, kai yra e, perdodama nuosavybė į tam tikrą vertybinį popierių. Man atrodo, kad reikia mm, gana bend, reikia pateikti gana bendrą pasiūlymą šiuo klausimu. Kitas dalykas - atgalinė veikimas atgalinė data. Kyla teisinė problema, nes paprastai nėra gerai atgalinę e, datą taikyti teisės, e, teisinės priemonės, kurios gali užke, užkrauti papildomą finansinę naštą. Aš kalbu apie tarptautinį susitarimą šiuo klausimu. Man atrodo, ne viską labai tiksliai surašiau. Jungtinės valstijos galbūt pradės e, centrinę tarpuskaitą anksčiau negu mes ir galbūt mes e, galime mm, galvoti, kaip suderinti savo veiksmus, kad viskas vyktų panašiu metu. E, kita vertus, tai gali būti prašymas bendrovių galvoti apie išlaidas, kurios yra kol kas neaiškios. Reikia į tą klausimą galbūt labiau pasigilinti. E, lėšų pervedimas į saugiklas E, yra susijęs su aiškumu dėl rizikos ir man atrodo, kad dabartinės nuostatos yra daugiau ar mažiau patenkinamos. Kitas klausimas - nediskriminavimas, apie jį kalbu pranešime. 20-23 pakeitimas pakeitimai konkrečiai apie tai kalba ir kiti kai kurie. Man atrodo labai svarbu tai, kad pagrindinės sandorio šalis numatytų skirtingas sąlygas skirtingoms organizacijoms. E, kriterijai visuomet turi būti pagrįžti rizikos valdymų, ne nuosavybę akcijų ar nuolaidomis už tam tikrą dydį ar taikant kitokias išimtis. 23 e, pakeitime aš kalbu apie Europos vertybinių popierių rinkų institucijos atliekamą priežiūrą ir ataskaitas ir taip pat apie tam tikrą, tikrus principus. Egzistuoja skirtingi kainodaros elementai E, kurie yra susijęs su konkurencingumu. Daugeliu atveju tai yra standartoj taikomi de facto. Mes turėtume nubriežti paralelę su kitomis e, sritėmis, kaip kad pramonė. Jeigu matoma, kad kažkoks standartas yra veiksmingas, tai mes turėtume uh, galvoti, kaip užtikrinti nediskriminuojamą licencijavimą, o ne taikant licencijavimą su tam tikromis išimtimis. E, kita vertus, licencija e, neturi būti labai plati visą apimanti, jeigu galvojama tik tai apie tam tikrą konkrečią siauresnę veiklą. Noriu pasakyti, kad mes e, finansinių paslaugų srityje turime pasižiūrėti į licencijų klausimą. 26 pakeitime kalbu apie e, būtinybę teikti ataskaitas pagal tarptautinius atvirus pramonės standartus Manau, reikia paminėti, kad daug duomenų bus e, sukaupta mm, duomenų saugyklose ir kitur ir turime užtikrinti, kad deramai mm. apsaugotume duomenis, ypač kai veikiama tarp valstybinių mastų. Mes turime taip pat e, bendradarbiauti su JAV šiais klausimais. Turime ir e, užtikrinti, kad saugyklose laikomi duomenys negali būti naudoti komercinė prasme, naudojami komercinė prasme, e, kuri gali pakengti komerciniams e, aspektams. Turime galvoti apie komercinės operacijas Ir turime būti tikri, kad kažkas saugyklose laikomų duomenų um, negalės panaudoti savo tikslams ir kad tos duomenys gaus nemokamai. Dar pateikiau pasiūlymą dėl um, pagrindinių sandorio šalių valdymo pareigūnų, kurie turi būti tikrai turantis e, deramą kvalifikaciją. Taip pat e, kitas dalykas yra išlaidos. Aš apie šį klausimą kalbu pragmatiškai. Jeigu norime užtikrinti aiškesnį turto atskirimą, laikymą atskirose sąskaitose pagrindinėje sandoro šalyje, būri turi būti numatyta tokia galimybė, tačiau tai neturi būti privaloma. Reikia užtikrinti aiškę apskaitą, kad būtų aišku, kieno, koks turtas kur yra. Ir reikia tikėtis, kad centrinės pagrindinės sandario šalis galės naudotis užstatais e, kaip tam tikro tam tikrus sutelktų būdų, kad būtų galima sumažinti išlaidas, pūlingą daryti užstatų. Ir reikia taip pat uh, užtikrinti, kad vartotojų pramonė neturėtų uh, vėlgi sumokėti per nelik didelės kainas. Yra pateikta keletas pakeitimų dėl parlamento vaidmens. Pavyzdžiui, atlikti tyrimą dėl to, e, kodėl kai kurie veiksmai ar baudos, kurias rekomenduoja Europos e, vertybinių popierių rinkų institucija, komisijos yra <clears throat> neįgyvendinamos. Mes negalime suteikti pakankamai daug turime suteikti pakankamai laisvės e, Europos vertimių popierių rinkos institucijai ir kitoms priežiūros institucijoms dėl baudų nustatymo. Reikia numatyti tai, kad pavyzdžiui, jeigu vertybinių popierių rinkų institucija E, siūlo tam tikrus veiksmus, o komisija jų neįgyvendina, tada mums reikia surenkti klausimą parlamente ir išsiaiškinti, kodėl taip yra. Taip pat e, aš įrašiau nuostatą, kad jeigu padėtis pasikeis, tada galime atsisakyti tokio veiksmo bet taip pat kalbu ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu komisija neįgyvendina e, tam tikrų nuostatų ar reikalavimų dėl saugyklų ar depozitoriumų. Dar kitas dalykas - būtinybė užtikrinti Europos vertybinių popierių rinkų institucijos skaidrumą, aiškiai apibrėžti, kas yra atsakingas už ką ir e, kas privalo daryti ką. E, yra ir kitų aspektų, kurie yra labiau dar techninio pobūdžio, bet aš apie tai nekalbėsiu dabar. Bandžiau apsiriboti klausimais, e, kurie yra svarbus mums, pirmiausia susijęs su teisiniu iškumu, kolegos tikiuosi tai supranta. Uh, taip, tokie dalykai kaip nuosaibės teisų perkelimas ar intelekt, perdavimas intelektinė nuosavybė. Kolegos tikriausiai aiškiai mato, kad šiuose sitise egzistuoja ryšys su jūsų komiteto, su šio komiteto kompetencija. O dabar mielai atsakysiu jūsų klausimą. Labai ačiū už šios sudėtingos temos pristatymą. Kolegė Regner pirmoji dabar kalbės, po to kolega Bodu. Labai ačiū. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už tai, kiek dėmesio skiria šiai temai. 93 pakeitimai buvo pateikti, tikrai skaičius didelis, turint omenyje politinę svarbą ir temos sudėtingumą. Tačiau panalizavę matome, kad iš tiesų būtina taip išsamei viską išnagrinėti. Kaip jūs, Šeron, aiškinimo dalyje rašote, reikia iki 2012 metų surinkti atitinkamus duomenys dėl pagrindinių sandorio šalių ir įtraukti juos į sandorių registrus, saugyklas. Nepasant to, kad pakankamai išsamei pagrindėte savo požiūrį, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad reglamento projekte man nelabai patinka esma vaidmo. Jūs minėjote šios veiklas susijusias problemas pakankamai aiškiai, nepaisant to, reikėtų įtraukti nuostatą dėl to, kad esmai būtina suteikti atitinkamus įgaliojimus reglamentuojant e, išvestinių finansinių priemonių sandorius, nes jie vyksta tarptautinių, tarpvalstybinių mastų, todėl kyla grėsmė susiformuoti tokiai prekybos sistemai, kurioje būtų vadovaujamasi pačiais lankščiausiais arba švelniausiais reikalavimais, nepaisant to, kad nuomonė yra pakankamai plačios apimties, man kyla dar vienas klausimas. Noriu paklausti, ar iš tikrųjų e, CCP turėtų būti e, privati e, įmonė. Ar nekiltų dėl to tam, tam tikrų pavojų, teisinių pavojų, nes šiuo metu kyla klausimų, jeigu CCP bankrutuotų, kaip būtų galima apsaugoti mokesčių mokėtojus. Čia Taigi reiktų pasvarstyti e, apie tai, e, kaip būtų galima išvengti tokios padėties. Colegă Bodu. Pus în calitate de shadow. Ačiū. E, šešėlinis, kažkaip šešėlis pranešėjas, taip pat norėčiau tarti keletą žodžių. Manau, kad e, daugiau dėmesio reikėtų skirti pagrindinių sandario e, šalių pagrindinėms sandario šalims mokomoms, mokomoms kompensacijoms reikėtų daugiau dėmesio skirti taip pat uh, išvestinių finansinių priemonių sandarių standartų nustatymams ir duomenų kaupimui centrinėse saugyklose, jeigu tokia galimybė, ne, tokios galimybės neatsirastų, reikėtų perduoti šios duomenys kitoms kompetitingoms institucijoms dėl nefinansinio pobūdžio pagrindinių sandorio šalių. Jų veiklos, veikla neturėtų būti reglamentuojama šio reglamento nuostatų, nebent ji peržengtų tam tikrą ribinę vertę, kuri būtų svarbi visos sistemos veikimui ir funkcionavimui keltų grėsmės susijusią su, spekuliant, su spekuliantų veikla. Tai reikštų, kad e, įsipareigojimai dėl tarpuskaitos įsigaliotų tik tuo atveju, jeigu e, būtų taip pat susiję su švestinių finansinių priemonių rinkomis. Jeigu pagrindinės sandario šalis vykdydamas atingamus sandarius viršytų tam tikrą nustatytą ribinę vertę, tik tuo atveju turėtų būti įtrauktos į atitinkamą duomenų registrą. Manau, kad turinio atžvilgių ši nuomonė yra palankiai vertinama, tačiau reikėtų išsiaiškinti tam tikrus teisinius aspektus, todėl pateikime savo pakeitimų pasiūlymus dėl turinio kylančios problemos daugiausiai susijusios su e, nekomercinėmis ir komercinėmis pagrindinėmis sandario šalimis. E, taip pat reikia aiškiai nustatyti jų atžvilgių taikomos ribinės vertės. Pirmininkas, ačiū, žodis kolegiai Bols. Uh, um, to to the... Ačiū, atsakysiu klausimą. dėl Europos vertiminių popierių rinko institucijos sustiprinimo. Mes norime, kad visose srityse teisės aktai veiktų, kaip sakiau, e, pagal moronį principą. Ir kartais e, mums nepavyksta to įtvirtinti ir tai mm, labai erzina. Mes taip pat turime E, daug kur pasikliauti nacionalinėmis priežios institucijomis, o e, vertybinių popierių ir rinkų institucija kartais galbūt e, galėtų daugiau padaryti, negu kad moroni principai leidžia tai padaryti ir mes dabar atsidurėme tarsi užburtame rate. Ir gali kilti situacija, kai bus pasakyta, kad mes nebegalime toliau taip dirbti, reikia konkretesnių taisyklių atsižvelgiant į finansų sektoriaus ypatumus. Aš kol kas nežinau, kaip viskas bus praktikoje, tačiau apie tai galvoju. Pagrindinės sandorio šalis, taip, jos bus privačios, mes nenorime sukurti struktūros, e, už kurią turėtų paskui sumokėti mokesčių mokėtojai. Mes e, norime, kad valstybė aš dėl to labai atsargiai žiūriu į jų sąsąją su centriniais bankais, neužtikrinant saugiklių ir riziko, rizikos valdymo sistemų atitinkamų. E, reikia galvoti, kaip per nuosavybę e, spręsti vairius konfliktus, kurie gali iškilti kilti. Man atrodo, reikia žiūrėti į struktūrą čia ir išvengti panašių situacijų, kaip kad buvo e, kredito reitingavimo agentūro atveju. E, pagrindinės sandorio šalis, e, jų vykdoma tarpuskaita. Procedūros yra gana sudėtingos, kurių reikės e, imtis. E, vertybinių popierių rinkų institucija turės apibriežti, kokį turtą, kokio turto atžvilgių reikėtų atlikti tarpuskaitą, kokias įdėkti rizikos valdymo struktūras ir procedūras, kad būtų galima atlikti tarpuskaitą. Ir taip pat Reikia mm, pasižiūrėti, ar nesudarys tokių situacijų, kai pagrindinė sandorio šalis atsisakys atlikti tarpuskaitą dėl to, kad e, sandoris gali būti per, ji gali būti pernelyg e, rizikinga. Tai yra labai svarbus dalykas, ypač pereinant nuo m, mm, tam tikrų konkrečiai situacijai pri, pritaikytų priemonių tiesioginių sandorių nuo, link standartizuotų labiau sandorių. Apie tai kalbėsime dar ir ekonomikos komitete, bet mums reikia struktūros, kuri pasakytų, kad mes užtikrintų, kad mes suvoksime tai, kas yra daroma. Aš jau pateikiau tam tikrų pakeitimų dėl to. E, dėl arbitražo, siekiant išvengti galima arbitražą su kitomis šalimis, ginčių sprendimo, mes turime užsitikrinti struktūrą, kuri leistų to išvengti. Galima pasitelkti tam tikras lengstinės ribas ir kaip kolegos pasakė jau, mes turime į tai pasižiūrėti. Pavyzdžiui, galbūt yra bendrovių, kurioms taikomos išimtis, e, bet kurios yra pakankamai didelės pavyzdžiui, kur kas didesnis negu tam tikros kitos finansų įstaigos. Viena dažnai yra minima tokia bendrovė. Taigi galime mes pasižiūrėti į tas ribinės ar slengstinės e, ribas. Aš dėl to pateikiau vieną pagri... pasiūlymą, e, kuris sakoma, ar taikoma išimtis ar netaikoma. Mm apatiniai slengsniai rybai reikia žiūrėti į sandorio vertę. Bendrovės e, turi visą laiką dėl įvairių e, reikalavimų įvertinti, iš naujo nustatyti vertę, tačiau mes turėtume galvoti, kaip supaprastinti reikalavimus. Nereikia reikalauti, kad jeigu kažkas e, nepasiekia tos e, apatinės ribos, turėtų vykdyti tam tikrus reikalavimus dėl sviravimų. Aš nelabai nuosekliai kalbu ir E, savo pakeitimuose nelabai nuosekliai viską išsprendžia. Man atrodo, kad reikėtų šimtų pakeitimų. Egzistuoja bendrovių teisė, intelektinės nusavės aspektai, kuriuos reikia atsižvelgti dėl, pavyzdžiui, vertybinių popierių pateikimo ir panašių dalykų. Komitete yra specialistų, kurie e, galėtų pateikti svarę nuomonę. E, kitas dalykas apsidraudimas nuo rizikos. Gal e, apie tai turėtų labiau kalbėti ekonomikos komitetas, nes būtent tai yra šio komiteto kompetencija. Tačiau pabandykime padaryti, ką galime čia, teisės komitete, tose sitise, kur turime pakankamai specialių žinių. Labai ačiū. Galutinis pataisų teikimo terminas yra vasario ketvirta diena. Dabar ketvirtasis darbo tokias punktas audito politika žodis kolegai Masiu. Ačiū pirmininkė. Jūs pasveikinote mūsų posėdėje buvusią komiteto pirmininkę ponę Palacijo. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti jos buvimu čia. Noriu padėkoti jai už puikų darbą ir noriu pasakyti, kad jos darbo atgarsiai dar jaučiami šiandien šiame komitete, kad mes tęsėme kai kuriuos pradėtus projektus, pavyzdžiui, ypač patentų srityje. Dabar grįšiu prie savo pasisakymo temos. Komisijos narys Barnyje ir komisija labai daug pastangų skyrė plėtodami instrumentus, kurie yra numatyti paskelbtoje žaliojoje knygoje yra vykdoma esminė e, Europ... taikomo politikos priemonių peržiūra ir vyksta labai, pla, numatė labai plati diskusija šiais klausimais, kuri turėtų prasidėti 10 vasario. Tai yra labai naudinga, naudingi, naudingos visumos detalės, nes tai padės mums parlamente užtikrinti, pasiekti, kad mes dalyvautume šiame darbe lygiomis teisėmis kaip ir kitos institucijos, spręsdami problemas, kurios iškilo prasidėjus ekonominiai kriziai ir taip e, užtikrinti didesnį sistemos stabilumą ir užkirsti panašios krizės galimybę ateityje. Taigi tai yra mūsų tikslas, kaip sakė ponas Barnyje, kalbėdamas tą temą. Mums svarbu apsiginti. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad neatsirastų tokie monopoliai, kokie egzis, e, yra egzistavę Europoje praeitie, nes tai yra labai žalinga. Tai labai, netink, tai labai netinkamai atsiliepia rinkų veikimui. Taip iškreipamas rinkų veikimas. Ir būtent todėl čia ir dabar turime užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmų Mums reikia išardyti tok, tokias struktūras, nes jau pamatėme, kur nueisime, jeigu rinkoje dominuos vienas didelis subjektas, kuris yra kuris siekia tik tam tikrų interesų ir dirba tam tikros ideologijos pagrindu. Visos parlamento frakcijos turėtų susivienyti šiame darbe. ir pasistengti pakeisti požiūrį, tai yra stengtis, kad, kad viskas pasikeistų ir taip pat pasistengti užkirsti kelią galimoms krizėms ateityje. Mums visiems reikia prisiminti, kokią atsakomybę mums tenka už tai ir turime padaryti viską, kad pasipriešintume monopolių ar oligopolių atsiradimui. Tai tiek norėjau pasakyti šią temą. Ačiū. Herzlichen Dank. Ich habe im Augenblick jetzt keine weitere, Herr Kollege. Kolegė Regner, prašom, prašo žodžio. Labai ačiū. Norėčiau paminėti tik papildomus aspektus. Pramoniai labai svarbu, kad e, veiklos auditoriai būtų ypač nepriklausomi. Man todėl labai svarbus du aspektai pirmiausiai e, finansų sektorė veikiantis auditoriai pasižymi to, kad čia rinka yra sutelkta keleto auditų kompanijų rankose. Manau, kad e, turėtume palaikyti komisijos pastangas ir jos siūlomas priemonės, kad būtų užtikrinta didesnė audito ir konsultacijų paslaugų įvairovė, nes e, reikėtų iškirsti kelią, kad konsultavimas ir auditas būtų vykdomas vienos ir tos pačios įmonės, nors ir dabartiniu metu tokiu atveju rinkoje yra nedaug. Kitas man labai svarbus aspektas susijęs su tuo, kad turime labai atidžiai stebėti monistinių ir dualistinių sistemų auditą. Tų dualinių sistemų, su, kur, su, kuria, su kuriamis aš esu geriau susipažinusi, e, kontekste reikia daugiau dėmesio skirti darbuotojų e, rūpešiams, e, nes jie taip pat yra suinteresuoti ilgalaikį įmonės veiklos sėkme. Jeigu įmonės stebėtojų taryba, jos nariai prisijima tam tikrą atsakomybę ir būtent ši institucija e, teikia audito užsakymą, reikia labai atidžiai e, išanalizuoti ir vertinti šios sistemos skirtumus lyginant su kitomis veikiančiomis sistemomis. Labai svarbu Europą užtikrinti kaip įmanoma vienodesnius standartus, todėl, manau, mes turėtume palaikyti visas komisijos pastangas ir pasiūlymus čia linkme. Pirmininkas, aš pats save įtraukiau į kalbėtojų sąrašą dabar, pritariu kolegės Regner mintims ir išvadoms. Aš skeptiškai vertinu komisijos pasiūlymą, kad auditorius skirtų tam tikrą valstybės instituciją. Teiginys, kad valstybė galėtų šį darbą geriau e, atlikti, yra nepagristas, jeigu e, kadangi pusiausvyrą užtikrina atitinkamos struktūros veikiančios įmonės viduje. Tačiau pagrindinis principas ir problema yra susijusi su auditoriais ir konsultantais įmonių, kurie yra viena ir ta pati įmonė. Mes jau anksčiau tokių reiškinių pastebėjome ir reikalavome, kad būtų labai aiškiai atskirtas šios dvi sritis. Taip pat e, būtų prasminga aptarti konkrečius e, terminus per e, kuriuos, pavyzdžiui, būtų keičiami auditoriai, tai yra nustatyti tam tikrą laikotarpį, e, kuris galimas vienam auditoriui atlikti auditą atskiruose įmonėse. Žinoma, pasiūlyme yra nemažai vertingų minčių, tačiau dėl kai kurių iš jų kyla tam tikrų abejonių. Toks būtų mano pirmasis vertinimas. Manau, kad dar turėsime e, išsameu analizuoti šį dokumentą. Daugiau norinčių pasakyti nėra. Tai buvo pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Kitose posėdžiuose vėl trauksime šį klausimą į mūsų darbo tvarkę ir ko viduryje galbūt bus parengtas jau rezoliut... E, prašymų projektas kolega Masijų. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu išdėstytoms mintims ir aš taip pat pritariu jūsų pateiktam požiūriai. Rotacijos klausimas yra ypač svarbus. Apie tai mes kalbėjome svarstydami anksčiau priimtus teisės aktus. Mes kalbėjome apie tai, kad būtina užtikrinti auditorių rotaciją, nes tikriausiai tai yra kelias priekin. Egzistuoja keturios didžiulės audito įmonių grupės, audito firmų grupės, kurios ir teikia audito paslaugas didžiosioms įmonėms, o tokia situacija yra nepriimtina. Reikės imtis veiksmų, kad situacija pasikeistų, kad situacija ir rinkoje pasikeistų. Ir būtent šiuo klausimu, pirmininkė, aš pritariu jų išsakytiems būkštavimams. Mane neramina tai, kad trečioji trečiasis šalis tarsi įgyja teisę skirti auditorius. Komis, konsultacijose su komisija apie tai buvo klausima ir mane, man tokį klausimą uždavė žmonės. Tačiau taip pat tai yra ir akademinis klausimas, nes vertinant viską iš praktinio požiūrio taško, tai sunkiai įsivaizduojama. Mes juk niekada to neįrašysime į teisės aktą. Taip pat tai netitinka ekonominės realybės. Uh, numatyti, kad trečiosios šalys turėtų galimybę skirti auditorius. Tik ir man suteiktame, suteiktame mandate tokios, tokie aspektai nebuvo numatyti. Apie tai svarsto ir ponas, tai svarsto ir ponas Barnie. Manau, kad mes turime tam labai aiškiai pasipriešinti, nes tai, tai, tai nėra tinkamas praktiškas sprendimas, nes tai netitinka ekonominės realybės. Ačiū. Labai ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas yra penktasis bendrasis finansų įstaigų valdymas, žodis teikiamas kolegai Tain. Mes rengėme privalomų pobūdžių nuomonę dėl ekon pranešimo taip pat mūsų nuomonė susijusi su e, bendra finansinio įstaigų valdymu. Čia taip pat pagrindinis yra ekonomikos komitetas. Tikslas yra išbristi iš finansų krizės ir užtikrinti tinkamą finansų įstaigų valdymą. Tai yra e, vienas iš finansų rinkos reformos etapų. Punktų ir klausimų yra labai daug tačiau pirmiausia norėčiau susitelkti e, prie svarbiausių klausimų, dėl kurių daugiausiai ginčių kilo šešėlinių pranešėjų susitikime. Pirmasis klausimas buvo susijęs su tuo, kiek e, reikėtų numatyti, e, kokį skaičių įgaliojimų galima būtų vienam asmeniui turėti stebėtojų taryboje atskir, e, vienos e, finansų įstaigos atveju. E, buvo įvairių pasiūlymų, nuo vieno iki penkių, aš labiau linkusi palaikyti penkių mandatų, penkių įgaliojimų pasiūlymą, tačiau esu pasirengusi pasitelkti pakankamai lankstų posėdį, požiūrį į šį klausimą, nes e, manau, kad e, kuomet bus tvirtimas taisyklės dėl finansinių įstaigų pobūdžio, tai ten būtų viskas išsameu apibriešta, mes tačiau turėtume bendrai numatyti tam tikrą administracinių ir pastebėtojų tarybos įgaliojimo skaičiaus vienam asmeniu apribojimą. Yra ir kitų veiksnių, kurie susijęs su kultūriniais, socialiniais aspektais. Pavyzdžiui, moterų skaičiaus dalyvavimas įmonių e, finansų įstaigų valdymo struktūrose. Mes beveik susitarėme dėl laipsniškai įgyvendinamo plano, kurio galutinis tikslas yra 40 procentų E, moterų kvotą finansų įstaigų administracijos struktūros, nežinau, ar ponas Bodų tam pritarė, tačiau visose valstybėse narėse pastebima tokia tendencija didinti moterų dalį e, valdymo e, įstaigose, taip pat ir finansų įstaigų valdymo struktūrose. Suomijoje, Švedijoje, Niderlanduose ir Prancūzijoje taip pat e, jau e, nustatyta moterų kvota, o Norvegijoje e, jau galima pristatyti ir pirmus, pirmosius rezultatus tos įmonės, kurios anksčiau priešinosi moterų kvotoms, dabar jau joms pritarė, pakeitė savo nuomonę dėl moterų kvotos žymiai. E, e, sumažėjo amžiaus vidurkis e, įstaigų valdymo struktūrose, taigi Norvegijos pateikiami statistiniai duomenys yra džiuginantis. Kitas klausimas yra susijęs su e, vidaus finansų rizikos kontrolės vykdymu. E, buvo e, rengiamos atitinkamos e, ataskaitos susijusios su rizikos valdymo kontrolės tinkamumu. Pagal šias ataskaitas e, riziką vertinti turėtų samdomi išorės auditoriai, taip pat ir pono Masip pranešimo kontekste reikėtų daugiau dėmesio skirti šiam sudėtingam klausimui ir priimti atitinkamus sprendimus. Kitas klausimas buvo susijęs su tuo, kas atsitiktų, jei išorės auditoriai nustatytų, atlikdami auditą, kad e, kyla pavojus finansų įstaigos veikimui, kyla grėsmė Aš pasisakiau už tai, kad išorės auditoriai privalėtų ne tik administracijos tarybai pateikti atitinkamą informaciją, tačiau ir kompetitingoms priežiūros institucijoms, e, e, kurių konkrečiai neįvardijau, kadangi žaliojo knygoje e, jos autoriai pageidautų, kad tokia informacija būtų suteikiama nacionalinės priežos, nacionalinėms priežos ir kontrolės institucijoms, kurios pačios nuspręstų ar perduoti ją europinėms kompetitingoms institucijoms ar ne. Manau, kad ta sistema pasiteisina, nes aš remdamasi savo kaip notarės veiklos e, patirtimi e, galiu teikti, kad e, notarai taip pat teikia informaciją tik tai aukščiau stovinčiai e, institucijai, tiksliau pirmai jos pakopai, kuri, pavyzdžiui, informacija susijusia su pinigų plovimu, kuri po to nusprendžia, ar perduoti tą informaciją kitoms kompetitingoms institucijoms ar ne, prieš tai ją atitinkamai įvertinė. Pasiskiau už tai, kad tarptautiniai investuotojai privalėtų uh, viešai paaiškinti ir formaliai, kodėl jie nesilaiko tam tikrų tarptautinių kodeksų nuostatų. Pasisakau taip pat už tai, kad būtų ES lygmenių parengtas bendras kodeksas. Šiuo metu e, veikia ir galioja daug skirtingų. Ir toks, tas bendrasis kodeksas turėtų būti parengtas komisijos ir mes jį turėtume apsvarstyti ir pritarti. Junktinė karalystė, pavyzdžiui, veikia atitinkamas kodeksas, kuris galėtų būti pasitelkiamas kaip pavyzdys arba pagrindas rengiant bendrą Europos kodeksą šioje srityje. Taip pat buvo svarstomas um, finansų įstaigų administracijos uh, narių finansinę ir civilinę bei baudžiamąją atsakomybę. Kalbant apie baudžiamąją atsakomybę, Europos lygmenių jai nėra jokio teisinio pagrindo, todėl aš kalbėjau tik apie minimalų harmonizavimą, kadangi ES čia neturi jokių įgaliojimų, kalbant apie atsakomybę pagal civilinę teisę. Valstybėse narėse esame labai daug didelių skirtumų, Mano šalyje, pavyzdžiui, numatyta e, civilinė atsakomybė, administracinė taip pat ir už paprastą aplaidumą, kitose valstybėse padėtis kitokia. Komisija mane, kad tik atlikus išsamų poveikio vertinimą būtų galima pateikti atitinkamą teisės akto pasiūlymą. Šiuo metu valstybės e, narės e, vadovaujasi savo turimomis e, civilinės atsakomybės e, taisyklėmis ir reikalavimais, tačiau mano nuomonė e, reikėtų numatyti atinkamą finansų įstaigų valdybos narių europinę atsakomybę. Jisai įsigaliojo kapitalo direktyva, po to, kai trečią kartą buvo peržiūrėta ir valstybėse narėse iš šiuo metu yra įgyvendinama, e, atsižvelgiama taip pat ir į Europos parlamento atitinkamas rezoliucijos nuostatas dėl e, su atlyginimai susijusios politikos nuostolių. Reikėtų dar palaukti, e, kokie bus šios nuosavo kapitalo direktyvos padariniai, gyvendinimo padariniai, kaip jie bus susiję su finansų įstaigų darbuotojų e, atlyginimo aspektais. Kalbant apie auditorius, aš pasisakiau už tai, kad išorės auditoriams būtų draudžiama konsultuoti jų E, audituojamos įmonės finansiniais klausimais. Tokia yra mano labai aiški pozicija. Taigi tiek būtų informacijos dėl svarbiausių ir šiek tiek ginčytinų aspektų. Pirmininkas dėkoju kolegiai Tai už išsamų pristatymą ir žodis kolegai Bodų. Ačiū labai. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir norėčiau pastebėjimų keletą išsakytų. Pirmiausia, e, komisijos žalioji knyga. E, joje yra ir klausimynas e, dėl bankroto rizikos finansų įstaigų sumažinimo. Bankrotas gali ištikti dėl prasto bendrojo finansų įstaigų valdymo. Reikia, kad bendro valdymo principai būtų apibriežti, taip pat e, patikslintas e, akcininkų, auditorių, priežios atstovų vaidmuo. Aš Jums e, pateiksiu savo viziją kaip šešėlinis pranešėjas. Manau, turėtume sustiprinti akcininkų svarbą, jų dalyvavimą sustiprinti, pavyzdžiui, elektroninių balsavimo. Ir taip pat reikia sustiprinti valstybos, valst, atsiprašau, valdybų narių atsakomybę. E, valdybų nariai turėtų turėti atitinkamą patirtį išsilavinimą, kad galėtų eiti savo uh, pareigas. Taip pat reikia rizikos valdymo padalinių, kurie būtų pavaldus valdybai. Reikia aiškiai apibriežti e, administracijos ir valdybos e, įgaliojimus ir taip pat prievalės. E, visos finansų įstaigos, kur tokių turto lygis gali kelti sisteminę riziką, jeigu e, jos bankrutuotų, turėtų patekti į šio dokumento taikymo sritį. E, investicinės bendrovės ar depozitoriumai e, turi turėti duomenis, kurie atskleistų akcininkų tapatybę. Taip pat reikia pasakyti, kad turi turime siekti sumažinti e, riziką, bet nepriboti finansų įstaigų galimybės prarasti konkurencinį pranašumą lyginant su JAV ar kitų šalių institucijomis. E, dėl kvotų valdybos ir panašiai sakoma, kad 40 procentų moterų turi būti tikslas. Aš asmeniškai pasakysiu, kad nemanau, jog tai uh, pasiteisintų, kvotos tikrai nėra geras dalykas. E, tai yra e, viešos bendrovės, kurios kotiruojamos e, biržoje. Ir balsavimas, balsavimo teisės yra kaupiamosios. Akcininkai suteikia balsavimo teisės žmonėms, valdybos atstovams, kurie jų nuomonė yra labiausiai kompetentingi. Taigi, jeigu turėsime kvotas, tarsi sudarys dvi valdybos, vienos uh, įkurtos pagal kvotas, kitos pagal akcininkų balsus. Ar taip netversime Pandoros skrynios? Iš tikrųjų, tai gali sukelti labai daug problemų. Kitas uh, dalykas - informacijos atskleidimas auditorių, tai turi būti pasirinktinis dalykas, auditoriai neturėtų būti, turėti prievolės e, skelbti, atskleisti duomenis. Šiuo metu auditas e, yra skirtas pirmiausia potencialiems investuotojams, kad jie turėtų aišku tam tikros įmonės vaidmenį. Jeigu auditoriai privalės vertinti riziką, E, kuri iš tam tikro momento finansinės padėties nėra aiškiai matyti, tai tada mes primesime papildomas išlaidas finansų įstaigoms ir nemanau, kad auditoriai turėtų vertinti riziką. Yra specialios e, institucijos, kurios tai daro. Dabar ponas Regner. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už pristatymą. Per šešėlių pranešėjų sustikimą taip pat buvo šie klausimai pakankamai išsamei ir konstruktyviai aptarti, pasikeista tinkamai nuomonėmis, todėl kalbėsiu ne apie visus aspektus, o tik apie man labiausiai rūpimus. Pirmiausiai trumpai dėl atlyginimų klausimo jau yra parengtos atitinkamos taisyklės, nepaisant to esu įsitikinusi, kad svarstydami finansų įstaigų valdymo klausimą šį atlyginimo aspektą vis tiek dar turėtume papildomai įtraukti. Antras dalykas - moterų kvota, dėl kurios kyla daug karštų ginčių. Noriu priminti, kad esama valstybių, e, kuriuose gyvendinamas E, palaipsniui atitinkamas kvotų didinimo planas ir nepaisant e, krizės ir e, stebėtojų tarybos narių pasikeitimo, tas pasikeitimas buvo daugiausiai vyriškos lėties pagrindų įvykdytas ir moterų kvota nežymiai padidėjo, todėl šiomis aplinkybėmis būtina ieškoti tinkamo kompromiso susijusio su kvotomis dėl jūsų siūlomų formuluočių. Aš savo ruoštų siūlyčiau e, nustatyti aiškesnę formuluotę dėl kvotų, nes dabartinė formuluotėje kalbama tik tai apie tos pačios lyties 40 arba vienos lyties 40 procentų kvotą. Na ir jeigu mes e, taip skaičiuosime, tai gausime iš viso tik 80 procentų, kur liks dar 20. Kitas pastebėjimas susijęs su dalyvavimu priimant sprendimus <clears throat> ir e, darbuotojų dalyvavimu, priimant su įmonės veikla susijusius sprendimus. Ir e, šie pasiūlymai apima šiek tiek daugiau. Tai yra pirmiausia, jie susiję su e, tam tikrų e, įmonės veiklos, įmonių veiklos, įstaigų veiklos demokratizavimu, kuomet yra atstovaujama darbuotojams įmonės stebėtojų e, taryboje ir tokie teisės aktai galioja tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje, taigi galėtume ir šiam aspektui skirti šiek tiek daugiau dėmesio. Pirmininkas labai ačiū. Žodis suteikiamas pagrindinio komiteto, atsakingo komiteto atstovui kolegai Fox. Ačiū pirmininkė už sutiktą galimybę pasisakyti. Atėjau, e, kad pasiklausyčiau jūsų uh, diskusijos šios nuomonės klausimų, bet mano, kari, mano kolega Karimas negalėjo būti čia, todėl tikiuosi, kad neprieštarausite, jei iš savo frakcijos vardu pristatysiu požiūrį į šį dokumentą. Noriu padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonę. Manau, kad e, pateikta daugybė pasiūlymų, kuriems galime pritarti. Finansinio sektoriaus sisteminis pobūdis reiškia, jog finansinės įmonės atveju, jei tai įmoniai būtina ypač kruopšiai rūpintis įmonės valdymu, nes jei ta įmonė žlunga, tai reiškia, kad mokesčių mokėtojai irgi pajunta to pasiekmes. Todėl reikia užtikrinti papildomą valst... galimybę valstybei arba ES įsikišti į jos darbą. Ir todėl reikėtų mokesčių mokėtojus apsaugoti nuo to, kas neseniai vyko ateityje. Kalbant apie kai kuriuos nuomonės aspektus, noriu pasakyti, kad aš pritariu, jog įmonės direktorius galėtų dirbti galėtų dalyvauti daugiau nei trijose valdybos konfiguracijose. Tačiau sakau, kad tai tik prielaida. Galbūt ga, gali egzistuoti, dirbti kiti ekspertai, žmonės turintis pakankamai patirties, dirbantis pusę etato. Ir jie galėtų būti pasirinkti. Kita vertus, jeigu kalbame apie labai didelę finansinę įmonę, galima, gali tai būti, kad tas vadovas dirbs tik tai posėdžiaus tik tai vienoje valdyboje. Ir jeigu kartais tektų vienam iš darbuotojų dirbti daugiau nei trijose valdybose, jie turės tą pagristi ir paaiškinti e, priežiūros institucijos atstovui. Valdybos narių įvairovė. Manau, reikėtų skatinti moteris aplikuoti į aukštus postus, tačiau nemanau, kad reiktų tai įtvirtinti teisės aktuose. Ačiū sako kalbėtojas. Manau, kad e, tos, toms finansų įmonėms labiausiai reikia darbuotojų atrinktų dirbti pagal savo e, kvalifikacijas, išsilavinimą. Ir finansinėse įmonėse darbuotojai, kurie neužima vadovaujančių postų, taip pat turi turėti turi galėti pasipriešinti vadovo siūlomiams sprendimams. Taigi reikia pačios aukščiausios kokybės darbuotojų ir, kaip jau sakiau, bandymai tai reglamentuoti teisės akte nėra tinkamas sprendimas. Pritariu šeštam siūlymui dėl dėl ten išdėstytų nuostatų, taip pat dėl modelio plėtojimo, kad jungtinės karalystės modelis galėtų būti pasirinktas kaip pavyzdys, dėl atlyginimų kapitalo reikalavimų direktyva ir e, Solvency 2 pasiūlymuose kalbama apie, apie atlyginimus. Galbūt galėtumėme padaryti nuorodas į tuos teisės aktus čia. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už Jūsų pozicijos pristatymą. Žodis kolegai, stoja, kolegai Stojanovui. Ah, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti pono Fokso ir kit, kit, kitų išsakytams mintims. Visų pirma, apie kvotas. Norėčiau išreikšti savo nuomonę, išdėstyti savo nuomonę iš principo. Kvotų įvedimas, bet kur, bet kokiu atveju, viskas, kas nesusijęs su kandidato nuopelnais man atrodo nepriimtina. Aš esu prieš kvotas. Juk yra tokių gabių, daug pasiekusių moterų, kurios kurios patraukia rinkėjus ir yra išrenkamos į Europos parlamentą savo nuopelnų pagrindu jos nėra paskiriamos tik dėl to, kad yra įstatymė nuostata tai numatanti. Gerbiamos ponios, jūs visos esate čia, nes jūs e... nusipelnote būti čia. Nereikėtų pasitelkti, nereikia jokių kitų kriterijų, o tik tai kiek konkretaus asmens nuopelnus. Ta pati galima pasakyti ir apie finansinių institucijų valdymą. Nes jei finansų įmonės valdybos narė yra moteris, Ir jeigu ji yra ten ne dėl to, kad ji yra patyrusi profesionalė, ji tikrai neprisidės prie tos institucijos geresnio valdymo lyginant su vyru. Ir atvirkščiai. Nemanau, kad galima įvedinėti kvotas bet kokiu pagrindu. Žinau, kad matau, kad kai kurie kolegos priešinasi mano siūlymams. Uh, Pabandykite save įsivaizduoti, pavyzdžiui, tokia situacijoje. Kai kurios sporto federacijos buvo įvedę kvotas moteriams ir dabar moteris dirba tose sporto federacijose ir labai keistai jaučiasi, nes jos žino, kad jos buvo paskirtos, o ne pasirinktos dėl savo nuopelnų. Aš esu prieš diskriminaciją, taip pat ir prieš pozityvę diskriminaciją. Esu prieš kvotas, taigi prieštarauju šiam pasiūlymui. Ačiū. Gut, zum Schluss nochmal Frau Kollegin Tain, bitte. Pabaigai žodis dar kartą kolegijai Tain. Kolega Fox atkreipė dėmesį į klausimą, kurį iškėlė ponas Bodu. Čia kalba eina apie labai svarbes visai finansų sistemai įstaigas jų valdymą, o ne tik apie kažkokius smulkius bankus. Todėl būtent ir skiriama joms toks, skiriamas toks didelis dėmesys dėl stebėtojų tarybos narių paskirimo, tiksliau jų kvalifikacijos, tai savame suprantama, kad moteris turi būti lygiai tiek pat kvalifikuotos šių e, stebėtojų tarybų narės kaip ir vyrai. Mes siūlome stebėtojų taryboms pasirinkti tokį modelį, pagal kurį e, stebėtojų tarybos narių kvalifikacija būtų vertinama tam tikro išorės audito. Kai kuriuose valstybėse tokia praktika jau yra taikoma ir dėl to e, smarkiai padidėja narių dalyvavimas stebėtojų tarybos posėdžiuose, nes nepaslaptis, kad kai kurie stebėtojų tarybos nariai atskirų finansų įstaigų, ypač vyrai, labai retai dalyvauja posėdžiuose. Taigi dabartinis pasiūlymas atitinka tiek mano kaip liberalės, tiek, kiek, tiek kaip teisininkės požiūrį. Dėl to kad stebėtojų tarybos pirmininkui turėtų būti pakankamai sudėtinga vertinti atskirų stebėtojų tarybos narių kompetencijas, todėl reikėtų minėto išorės audito. Noriu pasakyti, kad būtent finansų krizė parodė, kad e, vien vyrai stebėtojų tarybose dirbo nepakankamai gerai, nes jeigu jie būtų gerai dirbę, tai krizė nebūtų įvykusi. Todėl vertinant per pastarosius 2-3 metus e, Norvegijoje įvykdytų reformų rezultatus šioje e, srityje, mes pastebime teigiamus pokyčius. Aš tikrai nepriklausau tai politinių pažiūrų grupiai, kuri pasisako už kvotas e, visose sritise. E, tačiau nepaisant to, manau, kad e, dėl šio savo iniciatyvos pranešimo, šio savo iniciatyvos pranešimo pasiūlymus dėl kvotų reikėtų pritarti. Manau, kad diskusija dar kurį laiką tęsis, svarbu kad ji vyktų kaip įmanoma aukštesnių lygių. Aš įrašiau kaip galutinį tikslą 40 procentų, tačiau sąmoningai neminėjau moterų, nes jas paminėdama diskva, diskriminuočiau vyrus, todėl pasirinkau tokią formuluotę, kokią pasirinkau. Ponas Bodų minėjo e, prievolę E, auditoriams informuoti, nustačius tam tikrus pažeidimus priežiūros kontrolės institucijas. Vokietijoje veikia jau pakankamai pasiteisinusi sistema. Auditoriai patys pasiūlė tokią praktiką. Taigi čia niekas nedaroma prieš jų valią. E, savame suprantama, kad jeigu auditoriai teiktų atitinkamą informaciją apie pastebėtus nustatytus trūkumus priežiūros institucijoms, turėtų atitinkamai pasiteisinti prieš savo užsakovus, todėl jie ir yra suinteresuoti, kad būtų patvirtinta atitinkama e, įstatymo nuostata, tačiau E, taip pat svarbu užtikrinti, kad e, prieš e, pateikdami atitinkamą audita, audito informaciją kompetitingoms valstybinėms nacionalinėms priežiūros institucijoms jie neskelbtų šios informacijos viešai, kad nekiltų dar kartą Lehman Brothers E, efektas arba poveikis ir e, nekiltų dar viena e, finansų įstaigų bankroto banga. Žalio knygoje nieko nekalbama apie darbuotojų dalyvavimą stebėtojų tarybos veiklose. Aš čia taip pat ne turiu pakankamai patirties šioje srityje, tačiau jeigu kolegos teiks man daugiau informacijos, mielai trauksiu ir šias nuostatas pirmininkas. E, galiu remtis tos šalies pavyzdžių, kurią geriausiai pažįstu, kurią geriausiai, geriausiai pažįstu su kolega Rapkai. E, šiuo metu Vokietijoje veikia tokia sistema, kai vieni stebėtojų tarybos e, nariai kontroliuoja kitus Sunku įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu ta sistema dabar sužlugtų. Kolegė Lichtenberger norėtų šio klausimu pasisakyti. Deja, tokia padėtis e, yra daugelį valstybių narių pirmininkas. Galbūt e, kaip laikinas sprendimas, tai būtų ir visai neblogai. Galtinis pateik, pataisų teikimo terminas vasario ketvirta diena. Kitas klausimas yra diskusija dėl trijų pasiūlymų susijusių su bendrosios rinkos aktu. Žodį suteikiu pirmajam kolegui, kolegai Boris. E, panie Przewodniczący, <clears throat> myślę, że każdy, kto zapoznał się z propozycją. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką? Taigi. E, Mūsų iš tikrųjų, mes pasižiūrėjome į komisijos atliktą darbą, mums padarė įspūdį mastas darbų, teis, rengiamas teisinės ir ekonominės priemonės, pirmiausia atsižvelgiant į tai, kad kitais metais e, bus paminėto 20 20-osios bendrosios rinkos metinės. Reikia įvertinti pasiekimus ir pasižiūrėti, mm, ar nelieka vidaus barjerų, kliūčių vidaus bendrojo rinkoje. Aš e, savo pasiūlyme kalbu apie įmonės, apie augimą. Turime pasižiūrėti, kokia yra padėtis 20 milijonų įmonių Europoje. E, kuriuose dirba e, daugiau kaip 125 milijonai darbuotojų. E, vidutinės ir mažos įmonės turi didžiausią užimtumo darbo vietų kūrimo potencialą Europoje. Dabar pasižiūrėkime į situaciją bendrojo rinkoje. Matome, kad tebėra labai daug teisinių ir ekonominių kliūčių dar reikia daug ką padaryti, kad galėsime iš tikrųjų kalbėti apie bendrosios tikros rinkos sukūrimą. Europos komisija pateikė pasiūlymą komunikate ir ten e, įmonės yra sugrupuotos į tris kategorijas. Egzistuoja finansinės priemonės ir taisyklės dėl galimybės gauti kapitalą. Kalbu apie e, fiskalinių klausimų derinimą. Dabar nekalbėsiu labai išsamei, bet e, pasakysiu, kad tai yra labai plati teisinės rytis. Antras dalykas, ką siūlo komisija, yra kliūčių, administracinių ir techninių kliūčių mažinimas. E, e, kalbam apie elektroninę įmonių identifikaciją, elektroninį parašą ar mm, elektroninius sandorius. Pateikėme, pateikėme nemažai pasiūlymų, labai svarbių, tačiau tai nesusijęs su mūsų kompetencija. Ir trečia kategorija - teisiniai aspektai, grinaja prasme. Vykdomos, vykdomi sandoriai tarptautiniu mastu, tačiau e, tai nėra vis tik tai tikra bendroji rinka, tai rodo labai aiškiai skaičiai. Pusantro procento sandorių bendrovių vykdomų yra vykdoma tarp valstybinių tarptautinių mastų. O tik 7 procentai ES piliečių naudojasi tokiais sandoriais, pavyzdžiui, interneto pagalba. Visa tai mums rodo, kad padėtis nėra džiuginanti ir kad išlieka kliūčių. Aš e, savo dokumente siūlau atlikti teisinę analizę situacijos ir pateikiu penkis konkrečius pasiūlymus. Mes juos parengėme kartu. Nagrinėdami komisijos komunikatu dėl bendrosios rinkos. Šis aspektas komisijos e, vid, e, vidaus rinkos e, komiteto buvo beveik pamirštas. Vienas iš svarbių klausimų yra Europos patentas, antra svarbi priemonė intel, intelektinės nusavybės teisių įtvirtinimas taip pat e, e, darbų, kurių autoriai nėra nustatyti klausimas. Ir dar pateikėme pasiūlymą e, dėl prekės ženklo. Aš bandžiau užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp intelektinės nusavybės teisų apsaugos ir elektroninės priekybos aspektų. Pastebiu, kad problemos dažnai kyla dėl to, kad egzistuoja labai dideli e, skirtumai intelektinės teisės e, srityje Europos Sąjungoje savo pasiūlyme reikalauju, kad komisija e, e, persvarstytų apskaitos direktyvą, nes ji gali sušvelninti neigiamą e, poveikį e, reglamentavimo per nelik didelio, didelio. Žinome, kad egzistuoja įvairūs verslo registrai ir taip pat reikia užtikrinti e, deramą rinkos skaidrumą, kad ji galėtų sklandžiai veikti. Dar pasakysiu, kad pastebiu savo pasiūlymuose, jog komisija remia sustiprintą bendradarbiavimą, e, siekia diskusijų dėl europinio patento ir numatoma 2014 metai kaip data, kada bus priimtas sprendimas dėl Europos patento. E, komisija ragino imtis visų priemonių ir manau, kad valstybės narės taip pat turėtų sekti komisijos nubrieštomis gairėmis šioje srityje. E, diskusijos dėl Europinio patento tęsiasi jau dešimtmečius, o dabartinė situacija yra tikrai sudėtinga patentų srityje. O tai savo ruoštų e, neleidžia bendrai rinkai aukti. Dažnai kyla teisinių kolizijų dėl to, kad valstybėse narėse egzistuoja skirtingos teisinės sistemos. E, be to, teismas yra prieimęs prieštaringų sprendimų, o tai neužtikrina teisinio aiškumo. Tai savo ruoštų e, neskatina Europos bendrovių imtis e, tarp valstybinių sandorių ar operacijų. Aš žinau, šios temos yra labai sudėtingos, e, jautrus tai yra klausimai. Ir e, yra vienas aspektas labai svarbus, pavyzdžiui, Europos e, patento kalba. Apie tai savo dokumente aš irgi kalbu. Kitas e, pastebėjimas e, komisija yra pateikusi gana drąsų pasiūlymą dėl pagrindų direktyvas, dėl e, intelektinės nusavybės teisių. E, Pone Galo pranešėja kalbėjo apie šį dalyką. Mes taip pat kalbame e, apie galimybę priimti direktyvą dėl kūrinių, kurių autoriai yra nežinomi arba nenustatyti. Turime skatinti autorių teisės ir kūrybiškumą ir tai prisidėtų prie to intelektinės nusaibės teisių e, e, įtvirtinimas ir e, kūrinių, kurio autoriai nenustatyti teisų įtvirtinimas, taip pat yra labai svarbus dalykai. Taip pat labai svarbu yra ES prekės ženklas. Apie tai kalbėjome nemažai Kalbėjome taip pat apie e, pramoninės nuosavybės teisių apsaugą. Tai patenka į mūsų kompetenciją šie klausimai. Tačiau komunikate, komisijos paskelbtame, apie tai nekalbame, nekalbame ir e, vidaus rinkos komiteto parengtame pranešime. E, dėl intelektinės nusavybės teisių E, kitas svarbus dalykas yra teisinė aplinka. ES siekia suderinti autorių teisių apsaugą ir būtinybę užtikrinti geresnę prieigą, geresnės tarp valstybinės prekybos galimybės pirmiausia dėl skaitmenio turinio. Laukiame komisijos pasiūlymo dėl e, stabilaus teisinio modelio, kuris leistų suderinti tuos skirtingus elementus ir tikimės, kad tai iš tikrųjų palengvins prekių įsigijimą internetu, apsaugant kūrybiškumą. Mes žinome, kad dabar kiekvienas iš egzistuoja skirtingi teisiniai režimai, teisinės sistemos, nėra e, bendros sistemos, dėl to e, Europos e, piliečiai norėtų pokyčių. Sakiau, kad tik 7 procentai Europos piliečių perka internetu, galbūt tai nėra daug, tačiau tai lyg ir pakankama, kad mes atkreipime dėmesį į būtinybę apsaugoti autorių teisės e, elektroninio turinio srityje. Kitas dalykas e, - klastojimas apie tai komisijos komunikate nekalbama. Kalbama ir aš žinau, kad prasidėjo tam tikras darbas e, šioje srityje mm, ir čia paminėsiu apskaitos direktyvos peržiūrą. E, reikia atlikti e, objektyvų poveikio įvertinimą. Taip pat reikia siekti parengti standartus Europos Sąjungoje. 95 procentai įmonių e, veikiančių pas mus yra mažos ir vidutinės įmonės. Reikia siekti sumažinti administracinę naštą, išlaidas e, šių įmonių. Dabar šios įmonės negali panaudoti viso <gasps> savo potencialo bendrojo rinkoje. Dar vienas klausimas, kurio nepaminėjo komisijos, e, vidaus e, rinkos komitetas – bet jis yra labai svarbus. Tai yra įmonių registras. 2010 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją šiuo klausimu. Egzistuoja žalioji knyga. Taip pat ir man regis būtų naudinga paminėti e, būtinybę suderinti įmonių registrus nes tai taip pat e, ilgalaikėje perspektyvoje palengvintų veiklą įmonių. Jos e, galėtų lengviau e, naudotis kapitalu, turėti prieigą prie kapitalo. Reikia, kad būtų užtikrintas informacijos, aktuali informacija, reali informacija. Kai kas jau padaryta šioje srityje. 18 valstybių jau ėmėsi veiklos, bet reikia siekti šį, šią veiklą išplėsti. Apie tai turi, bus kalbama ne tik tai komisijos komunikate, bet ir e, mano pasiūlymuose. Tai yra pačios svarbiausios mintis, į kurias aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį. Manau, kad e, E, tie elementai, kuriuos paminėjau, turėtų būti mūsų prioritetai. Ir kad tai turi būti e, pagrindinėmis mūsų darbo kryptimis rengiant toliau dokumentus. Žodis kolegai Mandas. Ačiū pirmininkė. Svarstome nuomonę apie įmonių ir augimo vidaus rinką atsiprašau, europiečių vidaus rinką, skirtą visiems europiečiams. Ir aš savo pasisakymę sutelksiu dėmesį keletą dalykų. Reikia atgaivinti įmonių ir mažų ir vidutinių įmonių sektorių, nes tuo tarpu joms nekaip sekasi vidaus rinkoje, tuo tarpu jos nepasitiki kitomis sistemomis, kur galioja, kur viskas vyksta kita kalba. Todėl aš noriu prisiminti Monti ataskaitą ir siūlymą, tos ataskaitos siūlymą pasiūlyti vieną reglamentą kuris pakeistų 27 sistemas, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. O piliečiai taip pat nenori imtis kažko, kas susijęs su teisiniu netikrumu. Egzistuoja Erasmus programa, pagal kurią studentai turi daug galimybių vykti kitas šalis Tačiau dabar viskas yra tampa sudėtinga, jeigu įgyji išsilavinimą vienoje valstybėje, sunku įrodyti tos įgūdžius ir kvalifikaciją kitoje valstybėje. Todėl Europos komisija rengia pasiūlymą dėl Europos įgūdžių paso arba judėjimo kortelės, kuri būtų naudinga keliaujant, mokantis kitoje šalyje. Tai taip pat būtų naudinga pasinaudojant e, mokymui skirtoms lėšoms. Dar vienas dalykas. Pastebiu, kad žiniasklaida daug kur neigiamai nušviečia ES aspektą. Ir kai nacionalinis politikas arba nacionalinė žiniasklaida kažką neigiamo rašo apie ES, reikėtų pasitelkti tinkamus faktus ir argumentus ir tinkamai sureaguoti į, į tokius teiginius. Dar vienas dalykas - ES siunčiama žinia piliečiams. Dažnai yra suformuluojama labai sudėtingai, tai dažnai yra teisinis, sunkiai suprantamas tekstas, visų žmonių jis nepasiekė ir mes tolstame nuo didelės visuomenės dalies. mums, o mums reikia užsitikrinti visų europiečių paramą vidaus rinkai, kad jie suvoktų, kad žmonės žinotų, kokias teisės jie turi. Ir mes savo ruoštų turėtume pasistengti skleisti tokią informaciją, kuri pasiektų žmonės. Tai būtų svarbiausios mano pasisakymo mintis. Tikiuosi, kad kolegos jas apmastys ir lauksiu konstruktyvų pakeitimų. Danke, Herr Kollege Manders. Ich mache jetzt meinen Teil des Berichtes extrem kurz, weil wir müssen. Ačiū, ponia Manders. Turime išklausyti dar pono Golnišo. Jeigu po pietų dar bus norinčių kalbėti šią temą, tęsime diskusijas. Tuomet man labiausiai šiame prašme rūpėjo mūsų komiteto kompetencijų sritis, tai yra ginčių sprendimo procedūros, kolektyvinių ieškinių teikimas, klausimai, kuriuos jau 2009 kovą ir pastarųjų metų gruodį priėmė Europos parlamentas. Tai yra klasikinės sritis, kurios anksčiau buvo svarstytos mūsų parlamente. Trys kolegos nori kalbėti, jeigu jie greitai pasisakys, tai leisime susisakyti žodį, teiksime žodį, jeigu net, tai tada po pietų tęsime diskusiją. Kolegai Golnis žodis. Komisijos, si vous préférez reporter mon audition à cet après-midi, je vous laisse tout à fait juge. Komitetas tegul pats nusprendžia, kada. Aš ne... Nachmittag ohnehin einigen Kamerameeting und vor dem... Šiandien po pietų vyksta dar uždaras posėdis, taigi jūsų pasiūlymų niekas neprieštarauja, pranešėjas yra kolega Rapkai, taigi siūlome šį klausimą vėliau po pietų e, aptarti, o dabar tešiname diskusiją. Kolega Baltazar. Prieš Šis klausimas bus svarstomas prieš koordinatorių posėdį kaip paskutinis klausimas. Kolega Baltazar, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš su susidomėjimu klausiausi abiejų kolegų pasisakymų pagrindinė tema svarstoma šiuose pranešimuose, kurie rengiami ne tik teisės, bet ir kitose komitetuose, susijusi su aplinkybė, kad e, bendroji rinka, kuri turėtų būti vienu iš ES ramščių, iš tikrųjų neveikia. Pagrindiniai ES ekonomikos subjektai nedalyvauja bendrosios rinkos veikloje ES veikia 20 milijonų įmonių, kuriuose dirba 166 milijonai žmonių, tačiau e, daugiausiai priekybos sandorių yra sudaroma valstybių narių viduje, nepakankamai naudojamasi bendraja bendrosios rinkos privalumais, siekiant e, suaktyvinti prekybą ir e, pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas. Didžiausia spręstina problema susijusi su klausimu, kaip turėtume pagerinti e, įmonėms tarpusio bendradarbiavimo sąlygas ir sudaryti geresnės galimybės bendrosios rinkos privalumais pasinaudoti gyventojams. Todėl atitinkamos iniciatyvos, vartotojų teisų apsaugos stiprinimas, B2B pranešimo nuostatos turėtų būti įgyvendinamos. Deja, pagal dabartinę sistemą mažos ir vidutinės įmonės nedalyvauja bendrosios rinkos veikloje, e, joje dalyvauja koncernai, tarptautinės įmonės, tuo tarpu mažos vidutinės įmonės apsiriboja vietos regioniniais geriausiu atveju E, nacionalinės rinkos teikiamomis galimybėmis. Europoje dabar galiojančios sistemos ir teisės aktai apsunkina mažų ir vidutinių įmonių veiklą, todėl e, nepakankamai naudojamasi ir e, naujomis priemonėmis, nes E, internetu naudojasi tik tai, internetinė priekyba naudojasi tik 26 procentai gyventojų, tarp valstybinė internetinė priekyba tik 7 procentai. Taigi net ir e, internetu mažoms sudėtėms įmonėms yra sudėtinga užmėgsti santykius su kitomis įmonėmis arba vartotojais, kurie gyvena kitose valstybėse. Tai yra pagrindinė problema. Kitas klausimas susijęs su tuo, kaip e, tas dėmesys, kurį pažymime e, mūsų svarbės dokumentas, smukos verslo akte, bendrosios rinkos akte galėtų būti susijęjamas su strategijos Europa 2020 nuostatų įgyvendinimu. E, Gyvenant šią strategiją kyla klausimas, kaip įtraukti mažas ir vidutinės įmonės į šį projektą, tokiuose e, sektoriuose kaip energetika, e, su internetu susijusi e, ateities veikla, kiti klausimai, kuriuos pristatė kolegos. Šios mažos ir patrauklios įmonės turėtų būti įtrauktos į ateities veiklą, taigi kyla klausimas, kokias priemonės pasitelkus galėtume tą padaryti, nes krizės padariniai, dėl krizės padarinių mažoms ir tiems įmonėms labai, labai sunku gauti paskolas, todėl kad Europoje užsidarė nemažai bankų, kitų finansų įstaigų Šio klausimo ir sprendimo negalėsime išvengti visose savo rengiamuose pranešimuose, nepriklausomai nuo to. Aš e, pritariu minčiai, kad mūsų darbas nepakankamai nusvie, nušviečiamas žiniasklaidoje kokią nors e, informaciją apie folkloro koncertus arba renginius sutinkama žiniasklaidoje dažniau nei apie mūsų svarstamus klausimus. Reiktų bent jau vieną minutę skirti nacionalinių televizijų kanaluose e, mūsų svarstamiems klausimus, o tarpu dabar taip nėra. Kiekviena valstybė narė, e, valstybės narės per metus laiko nesugebėjo įgyvendinti šios nuostatos, e, šios direktyvos nuostatų. Tai taip pat susijęs su informacijos keitimosi sunkumais. Kitas dalykas yra europiniai patentai. Mums labai svarbu, kad įmonės galėtų sumažinti savo sąnaudas ir e, remtis uh, bendromis vieningomis taisyklėmis. E, manau, kad šia, šiai temai šiam klausimui bus daugiau dėmesio nuo šiol skiriama ir taryboje. Daugiausiai sunkumų kėlė kalbiniai dalykai, taip pat ir tam e, tikri tautiniai momentai susiję su e, didžiavimu su savo gimtaja kalba, taigi šiuo aspektu objektyviai įvertinti beveik neįmanoma, tačiau džiaugiuosi, kad klausimas vėl įtrauktas į darbo tvarkę ir tikiuosi, kad galiausiai galėsime geriau pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis, kurios šiuo metu išnaudojamos nepakankamai. Pone Vikstriams teikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu padėkoti visiems kolegams už pasisakymus. Neturiu jokių prieštaravimų šiandien siūlomam tekstui, bet noriu pasidalinti kai kuriomis e, mintimis. Pone Borišė, aš atsiprašau, kad nebuvau posėdėje tuo metu, kai jūs kalbėjote, aš turėjau dalyvauti balsavime kitame komitete. Bet aš pastebėjau, kad jūs, jūsų siūlomas tekstas ir jūsų siūlome tekste, kai kurios vietos yra labai panašos į mano e, rengiamo pranešimo tekstą galbūt mes galėtume suvienyti savo lingvistinės pajėgas ir parengti vieningas formuluotės kai kuriais aspektais, kad mūsų komiteto siūlomas tekstas būtų panašus į IMKO ir ITRE komitetų siūlymus e, tais klausimais. Manau, kad tai padėtų užtikrinti stipresnį poveikį. Pone pirmininkė, manau, kad tikrai labai, tikrai būtų svarbu akcentuoti alternatyvos ginčių sprendimo procedūros privalumus. Aš, tą, aš to tikėjau visą gyvenimą. Toliau dėl numatoma darbų tvarkaraščio. Aš e, manau, kad darbai, kad mūsų rengiami pranešimai galėtų būti svarstama lygiai grečiai. Tik nežinau, ar ar reikėtų e, įtraukti ir poveikio vertinimą. Visi šiandien nori poveikio vertinimo, tačiau manau, kad e, ateityje, o manau, kad ateityje taps įprasta renkti tokias palyginimo palyginamasias lenteles, kad tai bus daroma mūsų valstybėse narise, bet aš manyčiau, kad reikėtų tą klausimą apsvarstyti. Ar tai ten bebūtų, aš jums visiškai pritariu. Danke, Frau Kollegin Kasteks, bitte. Kollege Kasteks. E, e, Ačiū pirmininkė. Norėčiau kai ką priminti, e, pakalbėti apie to dokumento tikslus. Manau, kad vidaus rinkos komunikatas yra tikrai labai plataus užmojo, jame remiamas į Monti parengtą ataskaitą. Ir manau, kad jo tikslas rasti pusiausvyrą tarp vieningos rinkos įmonėms, įmonių vieningos rinkos, vartotojų, piliečių vieningos rinkos ir vidaus rinkoje užtikrinti didesnį skaidrumą, demokratiją, geresnę valdyseną. Tai būtų trečioji dalis e, to komunikato. Manau, kad visų mūsų svarstomų e, komitetų pasiūlymai, imko, jūri, itre, reikia stengtis surasti pusiausvirą kalbu apie teisėkuros pasiūlymų tekstą. Manau, kad šiame komunikate aiškiai matosi svarbiausios e, visur e, ap, ap, aptinkamos sritis - energetika, transportas, teisinė aplinka. O piliečiams, darbuotojams, e, vartotojams fis, fiskalinių sistemų skirtumai yra kitas svarbus dalykas. Ir mes, mums tenka šiuos klausimus svarstyti. Taip pat turime kalbėti apie energetiką. Pavyzdžiui, energetikos srityje kokie kokie bus pasiūlyti sprendimai. Kitas, kitas svarbus dalykai tai e, novatoriški sprendimai. Taigi turime išlikti budrus ir nepamiršti, kad mums svarbiausia yra ta pusiausvyrą. Jei nes kitaip galime, gali būti, kad bus parengti tokie e, pasiūlymai, kurie iš esmės kartos praeitie jau padarytas klaidas. Tai yra mes vėl prarasime e, vartotojų, piliečių paramą vieningai rinkai, nes jeigu pamiršime jų teisės, arba pamiršime, kad reikia akcentuoti, kad, kad imsimės akcentuoti tik tai ekonominį vidaus rinkos pranašumą. E, Tik tokios būtų mano bendro pabudžio pastabos, aš turėsiu keletą pakeitimų, kur konkrečiau viską išdėstysiu, bet noriu e, išreikšti abligesavimą, kad pasigendu poros dalykų tame komunikate. Viena vertus, pasigendu pasiūlymo dėl bendro ekonominio intereso paslaugų, kurios yra svarbios vartotojams, nes pavyzdžiui, jau kalbame apie vietos išrinktus atstovus, tai čia jiems yra neiški teisinė aplinka to, toje srityje. Taip pat norėčiau priminti sutarties protokolo 14 straipsnį arba 26 straipsnį sutarties, kur numatoma labai nemaži galiojimai veikti savo nuožiūrą vietos valdžios institucijoms. Kitas dalykas, apgalėstavimas, kurį norėčiau išreikšti, vidaus kalbant apie vidaus rinką, mes pamiršome vietos valdžios institucijų, vietos bendruomenių vaidmenį, nes jie yra pagrindiniai veikėjai ar, ir ekonomikos srityje, ir socialinėje srityje, taip pat reglamentavimo srityje. Ir jie pirmieji pajunta dereglament, kokiu nors įstatymu ar nuostatų trūkumo poveikį. Ir kalbant apie valdyseną, manau, kad reikia prisiminti, kaip svarbu yra pas, nepa, nepamiršti atsiklausti vietos bendruomenių nuomonės ir vietos išrinktų atstovų nuomonės regionių, pavyzdžiui. In der Tat, das ist sicherlich richtig. Jetzt habe ich als nächstes. Taip, iš tiesų jūs teisingai pastebėjote. Ponas Boris, Minders ir aš paskutinis pasisakysiu. Išklausiau visko, kas buvo pasakyta per diskusijas ir norėčiau paminėti dar tai, ką pasakė ponas Baltazaras. Aš visiškai e, pritariu jam, e, kad e, vidaus rinka iš tikrųjų idealiai neveikia. Šis dokumentas dėl vidaus rinkos suteiks naujų galimybių ir mes dabar galime susitelkti ties vienu klausimu, e, parengti vieną dokumentą, kad išvengtume prastų rezultatų tarp valstybinėse sandoriuose ir kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų daugiau šansų. E, šia prasme e, mūsų aptariamas dokumentas siejasi su pono Manders e, pranešimu. Mes turime užtikrinti teisės ir aiškumą piliečiams ir įmonėms dėl teisės akto, kuris supaprastintų taisyklės. Manau, kad šiandieną komisijos komunikatas mm, parodo, kad ne visos dabartinės priemonės pasiteisina Kol kas matome, kad egzistuoja skirtingos teisės sistemos, džiunglės tų sistemų ir labai sunku uh, mažoms ir vidutinėms įmonėms rasti kelią. Reikia rasti, padėti rasti joms savo vietą. Dar padėkosiu poniai Vikštrom Ji kalbėjo apie du dokumentus ir išreiškė tokią pat poziciją. Mes turime suderinti iš tikrųjų terminus e, abiejose dokumentuose, kaip kad jūs ir pasiūlyte. Dėl to, ką pasakė ponia Kasteks. Siūloma pagerinti e, visuotinės svarbos paslaugų teikimą ir mes ketiname e, pateikti teisėkuros aktų paketą dėl e, visuotinės svarbos paslaugų. Ir reikia, kad mūsų pakeitimai aiškiai apie tai kalbėtų. E, komunikate komisijos 25 punkte apie tai kalbama. Apie visuotinės svarbos paslaugas. Ir aš siūlau čia mums pareikšti savo nuomonę. E, labai trumpai, pirmininkė. Mes siekėme patobulinti vidaus rinkos veikimą, darome gerą darbą, bet jeigu žmonės nemokės pasinaudoti ją, tai tada mes nieko nepasieksime. Turime užtikrinti, kaip mums apie savo darbus e, papasakoti visuomenė, kaip nutiesti tiltus. Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Manau, kad būtų vertinga dar kartą e, apsvarstyti šių teisės aktų priimtinumo aspektus savivaldybėms, nes e, viešųjų pirkimų teisė šiuo metu yra tokia sudėtinga, kad savivaldybės paprasčiausiai neturi gebėjimų tarptautiniu, tarp valstybiniu mastu paskelbti atitinkamų viešųjų pirkimų konkursų. Ir dabar susidaro įspūdis, kad dėl teikimų pasiūlymų padėtis taptų dar sudėtingesnė negu yra dabar, todėl ir problemos taptų dar didesnės. Todėl aš jums pritariu, kad uh, būtent šis aspektas, priimtinumo savivaldybių administracijoms aspektas mūsų svarstamų teisės aktų turėtų būti nagrinėjamas labai atidžiai. Dėl ponios Vikstram minėtų e, lentelių sudarimo su taryba ir komisija pakankamai intensyviai ginčijomės dėl šio klausimo pirmininkų suėga prieimė nutarimą neįtraukti į darbo tvarkę jokių klausimų, kuriuose nebūtų, kurios nebūtų, kurie nebūtų susiję su tomis kor, koreliacijų lentelėmis. Manau, kad šis argumentas dalykinių požiūrių tikrai yra teisingas pakeitimų teikimo terminas baigėsi vasario ketvirtąją dieną, taigi laiku baigėme šios dienos posėdį. Dar tik tai viena papildoma informacija, kad nuo 15 valandų aptarsime ponios Lichtenberger pranešimą dėl galimybių kreiptis į Europos teisingumo teismą. Kadangi buvo įtraukti papildomi darbuotojas punktai, tai yra kolega Golnis rūpimi klausimai, aš siūlau e, diskusiją dėl patentų surenkti iš karto po to, kai aptarsime ponios Lichtenberger klausimą ir iki atvykstant Vengrijos ministrui procedūrinių požiūrių tokia tvarka būtų geresnė, mūsų sekretariatas jau išsiuntė elektroniniu paštu atitinkamą informaciją tam, kad užtikrintume gausų komiteto narių dalyvavimą. Ačiū.